Labadiena, gerbėmieji. Pradėkime darbą. Nebelaukim, kol visi susirinks, kadangi norim skirti daugiau laiko mūsų svečiai. Nes šiai temai reikia šiek tiek laiko, jai reikia išaiškinti ir pateikti informaciją. Perėsime prie 15 darbo turkės punktų svarstymo ir jis yra skirtas būsimą žem, bendrą žemės ūkio politikai. Daugiausia dėmesio skiriama supaprastinimui ir subsidiarumui. Norėčiau e, pirmiausia padėkoti poniai Roens Pavianiai, kuri po 40 metų darbo parlamente Ji dirbo vertėja italų kabinoje. Per pastarosius metus labai glaučiai bendradarbiavo su Agri komitetu ir nuo rugsėjo trečios dienos išeina į pensiją. Aš norėčiau jai nuoširdžiai padėkoti ir palinkėti visko paties geriausio šiuo metu Dar kartą jums nuoširdžiai dėkojame ir linkime visko paties geriausio. E, gerbėmieji, dabar pereikime prie minėtos temos, kaip sakiau, kad kalbant apie reformą, mirusių žemės ūkio politikos reformą, E, gerbiamas Dumitru, direktorius mums pristatys supaprastinimo ir subsidiarumo programą. Kalbu apie būsimą BŽP. Ir tai siejasi su tuo, ką sakė komisa, komisijos narys Hogan, taip pat gerbiamas direktorius tai pristatė šią programą taryboje. Taigi, gerbiamas Michalai, žodis jums. Uh, Labas rytas, pirmininkė, gerbėmieji nariai, visiems noriu padėkoti už tai, kad pasirinkote į savo darbo atvarkę įtraukti šį klausimą. Tai ir mūsų kaip teisės aktų kuriejų prioritetas supaprastinti teisės aktus. Ir komisijos mandatas nuo 2014 metų galioja ir mūsų darbo prioritetu buvo pasirinktas supaprastinimas. Ir mes tikrai nemažai padarėme ir tiek pirminės, tiek antrinės teisės rytyje supaprastinome daug teisės aktų, gavę daug Europos parlamentų pasiūlymų, konstruktyvių pasiūlymų, taip pat ir iš tarybos, taip pat ir valstybių narių administracijos, visi suinteresuoti atmenys teikia pasiūlymus. Žemės ūkio politikos pasiūlymai susiję su mūsų progresu, ir jie atveria daug galimybių supaprastinti valdymą. Realus supaprastinimas ūkininkams ir valstybėms narėms bus įmanomas tik tada, jeigu mes visada sieksime to tikslo. Visi pasiūlymai, visi pakeitimų pasiūlymai naujiems teisės aktams turi būti patikrinti, ar jie turi supaprastinimo potencialą. Aš taip pat norėčiau ir jūs paraginti kuriant naujus dokumentus ir šį pasiūlymą konkrečiai nagrinėjant, nagrinėti jį būtent su paprastinimo požiūriu. Šiandien mėginsiu jūs įtikinti tuo, kad tai, ką mes darysime, bus daug paprasčiau. Ir darysiu tai pirmiausia apibrėždamas visą mūsų bendrą vaizdą, kaip, kokių, poten, kiek yra potencialo pakeisti esamą politiką ir į ką atsižvelgia komisija, teikdama šį pasiūlymą. Parodysiu, kur galima konkrečiai supaprastinti valdymą ir parodysiu, kaip tas supaprastinimas veikia konkrečiai naudos gavėjus. Mėginsiu pateikti tokius ir pačius iliustratyviausius pavyzdžius. Ir paskui mėginsiu uh, parodyti, kad mes sieksime sukurti naujo tipo partnerystę su jumis, su taryba, su valstybėmis narėmis, tam, kad naujoji žemės ūkio politika būtų paprastesnė, skaidresnė, naudingesnė ūkininkams, taip, kaip komisija yra nusprendusi ir įtvirtinusi tai savo naujajame komunikate dėl kap, e, bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Koks yra tas bendras vaizdas? su jumis diskutavome, su taryba diskutavome, su kitais suinteresuotais asmenėmis, taip pat buvome susitikę su piliečiais, su žemės ūkio atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip toliau ir sužinojome, kas yra svarbiausia būsimai žemės ūkio politikai jų požiūriu. Aš pasirinkau pačius svarbiausius aspektus, apie kuriuos pakalbėsiu. Vyko didžiausio masto uh, viešos konsultacijos. Gavom 320 tūkstančių atsakymų, turėjom 14 tūkstančių respondentų. Ir 2010 metais, kai atlikome panašų viešosios nuomonės tyrimą, gavom tik tai apie 3000 atsakymų, taigi mastas yra tikrai labai išaugęs. Ir kas yra tie es, tos esminės žinutės, kurias mes gavome. Aš jas dabar ir paaiškinsiu po vieną. Visų pirma, pirmiausia buvo reikalavimas sumažinti sudėtingumą, ypač kas dėl žalinimo. Sutiksite su manim, tikrai visi tą žalinimo politiką kritikavo dėl jos sudėtingumo ir dėl jos labai riboto poveikio žemės ūkiui ir klimato kaitai. Taigi mes esame prašomi sumažinti administracinę naštą kiek įmanoma labiau. Kitas dalykas, mums siūloma labiau atsižvelgti į rezultatus, į veiklą, siekti geriausio rezultato už investas investicijas, kurios yra padarytos. Nuo, kontro, nuo kontrolės ir bausmių politikos reikia pereiti prie rezultatų ir premijų ir įvertinimo politikos. Dar vienas dalykas - tikslingesnė politika, kuri atsižvelgia į ES regionų šalių realybę, jų sąlygas, jų įprastas ūkininkavimo sąlygas. Taisyklės turėtų būti daug labiau pritaikytos prie konkrečios skirtingų sistemų ir skirtingų kontekstų realybės. Kartais tos taisyklės yra pernelyg nelankščios, jos turi galioti visiems ir dėl to jas yra labai sunku taikyti. Taip pat turi išlikti bendros politikos elementai pakankamai stiprus, kad viskas būtų vykdoma ES lygmenių ir atsirastų ES pridėtinė vertė. Taip pat turi būti išlaikytos lygios galimybės ir vieninga rinka. Be to, mes esame visuomet raginami labiau atsižvelgti į aplinkosaugos klausimus ir labiau paisyti klimato kaitos problemų. Tokie yra tokios pagrindinės žinutės iš visuomenės, iš viešų konsultacijų ir komisijai pasidarė visiškai aišku, kad mes turim geriau subalansuoti savo ir valstybių narių pozicijas. Taigi mes norime pateikti naują modelį, uh, kuris būtų subsidijarus, atsižvelgtų į visų valstybių narių galimybės, būtų lygios galimybės visoms šalims ir integruota rinka. Atsižvelgdami į taip mes mėginome sukurti tokius instrumentus, kurie labai gerai atspindėtų realybę ir kiekvienos šalies iššūkius. Tai reiškia mažiau griežtų privalomų taisyklių lengvesnės, paprastesnės taisyklės, mažiau išimčių, daugiau aiškumo ir konkrečiai taikymo galimybės, platesnės taikymo galimybės valstybėse narėse atsižvelgiant į jų ūkininkų pageidavimus ir poreikius. ES taisyklės galės būti suklasifikuotos į tris kategorijas ateityje. Tokios taisyklės, kurios bus absoliučios ir jų bus laikomasi visoje ES, kitaip nu, tam, kad ta, būtų išlaikytas tas ES žemės ūkio politikos bendrumas, taisyklės, kurios bus taikomos valstybių narių lygmenių ir taisyklės, kurių iš vis neliks. Bendra mūsų politikos natūra, jos pobūdis išliks, nes to prašė visi. Valstybės narės taip pat išlaikys tam tikrą taisyklių skaičių tam, kad politika būtų tikslingesnė, geriau atsižvelgtų į jų poreikius tai ir į kiekvienos žemės ūkio politikos sričių rezultatus. Ir taisyklės bus taikomos ten, kur jų labiausiai reikia, pačiu tinkamiausiu lygmeniu. Toks lankstumas leis valstybėms narėms strategiškai planuoti veiksmus ir tuos veiksmus tada bus galima išmatuoti rezultatais. Mes tenksimės e, stengsimės kuo aiškiau apibriežti, ko mes siekiame, sakykime, e, įvairovės, pasėlių įvairovės, o ne kažkokių abstrakčių tikslų. Stengsimės, kad politik, kad visi ir komisija, ir e, valstybių narių administracijos veiktų kuo efektyviau tam, kad padėtų ūkininkams. Na, o dabar šiek tiek konkrečiai pakalbėsiu apie tą supaprastintą ES žemės ūkio sistemą, pateiksiu ir pavyzdžių, kad jūs geriau įsivaizduotumėte, kiek mes supaprastinsime sistemą ir, ir kiek tai atitiks ūkininkų interesus būsimoje žemės ūkio politikoje. Supaprastinimas yra toks tikslas, kurio negalime apibriežti atskirais veiksmais. Tai yra viso politikos ciklo supaprastinimas. Jis apsi, neapsiriboja tik tai teisėkuros pasiūlymais ir teisės, teisės aktais. Uh, Supaprastinimas turi būti atliktas visame politikos cikle ir planavimo metu, ir politikos įgyvendinimo laikotarpiu, ir įvertinant e, pasiektus rezultatus. Siūlome paprastesnę sistemą, turinčią mažiau taisyklių, mažiau europinių taisyklių. Ir valstybės narės pačios galės dar labiau supaprastinti tą sistemą, taikydamos taisyklės tam, kad ūkininkams būtų paprasčiau naudotis paramą. Mes tikimės, kad apsiribosime tik tomis taisyklėmis, kurios bus būtinai reikalingos. Ir jūs žinote, kaip kai mes pradėjome žemės ūkio, bendrą žemės ūkio politiką, tų taisyklių vis kaupėsi ir kaupėsi, galiausiai jų skaičius taip išaugo, kad mūsų naudos gavėjams buvo labai sunku suvaldyti situaciją. Na, o dabar kaip atrodys realiai tas supaprastinimas? Pirmiausia, planavimo laikotarpis. Uh, Mes siūlome, kad bendroji žemės ūkios politika ir jos strateginis planas apims visus supaprastintus elementus iš pirmojo ir antrojo ramščių. Ką mes šiandien, šiandien turime? Šiandien mes turime 25 skirtingus mokėjimų pranešimus tiesioginės paramos gavėjams, 118 skirtingų kaimo plėtros programų priklausomai nuo to, kaip, kaip valstybės narės jo veikia, ar tai yra nacionalinės programos, ar tai yra regioninės programos. Ir turime 65 skirtingus e, sektorius ir sektorinės strategijas bei ten veikiančias programas. Mes stengsimės, kad visa tai ateityje suauktų į vieną strateginį planą turinti konkrečius tikslus ir rezultat, matuojamus rezultatus. Bus vienodos procedūros, vienoda informacinė sistema ir mes tikimės, kad tai tikrai supaprastins visą sistemą. Vieninga strategija bus apibriešta kiekvienai valstybei nariai, priklausomai nuo teritorijos, nuo poreikių, bus nustatyti konkretus tikslai, kurių reikia pasiekti, juos bus galima išmatuoti ir įvertinti mes siūlysime de, nustatyti devynis konkrečius tikslus. Kalbant apie strategiją, mes dabar irgi turime strateginį žemės ūkio planavimą, turime strateginį planavimą sektorinėms programoms, turime valstybių narių strategijas priklausomai nuo to, kaip jos, aps, kaip jos įvardijo tiesioginės paramos poreikius pagal pirmąjį ramstį, bet nėra koordinavimo. Mes tikimės, kad dabar sukursime vieną bendrą strategiją ir ta strategija galės būti paskirstyta valstybėms narėms priklausomai nuo jų konkrečių poreikių, atsižvelgiant, atsižvelgiant į tos konkrečius poreikius. Ko mes siekiame tą politiką? Mes siekiame, kad visos kitos politikos rytis de, būtų derinamos su šito mūsų bendruoju tikslu ir bendraja strategija. Ir visi žinos, kad viskas, ko reikia, visi tikslai yra viename dokumente. Ir susėsime būdų ramščius ir visi tikslai bus pajungti to paties strateginio plano įgyvendinimui. Tai ir tiesioginės išmokos, ir žalinimo išmokos, viskas susijungs į bendrą sistemą. Mes nenorime tokių atskirų griežtų taisyklių kaip lygi šiol. Bendrą planą tvirtins komisija tam, kad užtikrintų, kad egzistuos tas bendras mūsų pagrindas, bendroji politika, kad ji būtų glaudi, dėrėtų tarpusavyje ir kad būtų galima įvertinti bendrus tikslus ES lygmenių. Komisijos patvirtinimas taip pat reikš, kad, komis, kad, kad valstybės narės e, galės tą politiką pasitikėti ir jie remtis ir bus didesnis abipusio pasi, tarpusavio pasitikėjimas tarp valstybių narių. Tai bus teisinis užtikrintumas didesnis. Taigi mes siūlome žemės ūkio politikos klimato ir aplinkos aspektus visiškai performuoti tas ta aplinkosauginė architektūra, kaip aš ją vadinu, yra sudėtinga. Jūs žinote, kad žalinimo politika buvo labai sudėtinga ir labai atnešė didelę administracinę naštą. Taigi dabar mes pakeisime šią sistemą nauja, paprastesnė išmokų sistema, kuri susidės iš reikalavimų, kurie bus visiems vienodi ir bus papildomos galimybės, kuria, kuriomis galės pasinaudoti e, naudos gavėjai ir ūkininkai. Ir tai bus taikoma šimtų procentų visoms išmokoms susijusioms su šias rytimi ir bus supaprastintas taisyklės. Mes dabar turėjome e, paramos susijimui atskiras taisyklės, žalinimui atskiras taisyklės. Dabar viską pakeis vienas taisyklių rinkinys bendrai. Ir valstybės narės galės tas taisyklės dar priderinti prie savo realybės. Galės priderinti prie ūkininkavimo įprastinės praktikos, tam, kad ūkininkams būtų kuo mažesnė našta. Pavyzdžiui, rotacijos, pasėlių rotacijos ir diversifikacijos principas, kuris yra dabar taikomas. Dabar pagal žalinimo politiką yra toks reikalavimas diversifikuoti, įvairinti pasėlius. Ir dabar pagal mūsų teisės aktus yra keturi ES kriterijai, kurie yra iš, iš išvardinti mūsų teisės aktuose. Tai yra minimalus pasėlių skaičius, pagrindinis pasėlis, dviejų pagrindinių pasėlių dalis ir kiti. Bet šita sistema yra visiems vienoda ir ji netinka kai kuriems regionams ir kai kur ne, trukdo vykdyti tvarę ir aplink, aplinkai draugišką žemės ūkio politiką ir visiškai jai nepadeda. Ateityje mes siūlysime tik tai vieną standartą pasėlių rotacijai, sėjomainai. Tai bus ES standartas, bet valstybės narės turės užtikrinti, kad tas standartas būtų pritaikytas prie jų konkrečių ūkininkavimo sąlygų. Tai valstybės narės turės atsižvelgti į savo klimatą, į vietos tradicinę ūkininkavimo praktiką ir panašiai. pavyzdžiui, kur nors kalnuose, imkim kokį nors ūkį, kuris ūkininkavimo sąlygos gana sunkios, ten daugiausia yra ganyklų, ūkininkas augina gyvulius nuolatinėse ganyklose, bet šiek tiek ir turi grūdų pašarui. Pagal dabartinę diversifikavimo sėjomainos ir įvairovės politikos jam bent 5 procentuose savo žemės reikėtų E, auginti skirtingus pasėlius. Ir jis tą turės daryti, jeigu nori gauti, nori gauti žalinimo išmoką. Tai reiškia, kad jam kils papildomų išlaidų, bet jokio gero poveikio klimatui to, tai neatneš, kadangi to, toks ūkininkavimas, koks jo yra vykdomas ir taip yra labai tvarus ir iš, išlaikantis parengs aplinką, natūralią aplinką ir atitinkantis tos vietovės sąlygas. Taigi tokių apribojimų ateityje ūkininkams mes netaikysime. Valstybės narės pačios nustatys, kokie sėjomainos reikalavimai yra būtini ir nustatys, ko konkrečiai reikia tam regionui, kad būtų užtikrintas tas tvarumas ūkininkui. Pakaks tiesiog ūkininkauti pagal natūralias sąlygas tam, kad jisai atitiktų ekologinius reikalavimus. Kitas dalykas - tos ekologiškai svarbios teritorijos, svarbios vieto, ekologinių požiūrių svarbios vietovės. Dabar ūkininkas gali nuspręsti, kad dalį laukų jisai paskelbė tokia ekologinių pobūdžių svarbia vietovė ir žiūri, kad, dėrė, kad, kad toksai pareiškimas, paskelbimas dėrėtų su egzistuojančiomis taisyklėmis. Uh, ir kažkaip tai yra, gali būti kažkokia tai žolės zona aplinkui laukus, pasi, aplink pasėlius. Ir jeigu, sakykime, tam tikra dalis tokio nenaudojimo lauko bus didesnė negu kad yra nustatyta taisyklėse, tai jis nebesiskaičiuos kaip ekologiškai naudojama ar ekologinių poveikių svarbi vietovė, ekologinių požiūrių svarbi vietovė sakykime, kad pusė to lauko esančio prie pasėlių bus laikoma ekologinių požiūrių svarbia vietovė, o kita pusė jau nebe, nes tas laukas yra per didelis ir per platus. Tai ne, ateityje nebus ES mastu nustatytas maksimalus skaičius tokioms e, plotos e, dydis tokioms ekologinių požiūrių svarbioms vietomis. Ta galės padaryti pačios valstybės narės. Tam, kad atsiž būtų atsižvelgta į vietos sąlygas, kokio dydžio tos ekologinių požiūrių svarbios vietovės turėtų būti. Kitas dalykas - jauni ūkininkai. Mes dabar turim tiesioginę paramą jauniems ūkininkams ir jauni yra kaimo plėtros parama jauniems ūkininkams. Ir mes dabar pamėginsime pat šiek tiek irgi pagerinti situaciją, naudodamiesi naują žemės ūkio politiką. Dabar mes turime pirmą ir antrą ramščius ir ten yra skirtingos, skirtingos apibrieštys jauno ūkininko. Lygi ateityje mes turėsime tik tai vieną jauno ūkininko apibrieštį, atsižvelgiant į e, demografinę situaciją ir jaunų ūkininko poreikius ūkininkai dabar žino, kad pagal vieną apibriežtį jie yra jauni, jauni ūkininkai, ir, o pagal kitą ne. Ir arba turi du kartus rašyti paraišką kaip jauni pori, ūkininkai. Dabar to nebus. Dabar ir pagal pirmą, ir pagal antrą įramstį bus tik tai viena paraiška teikiama. Taip pat ir tinkamumo reikalavimus mes peržiūrėjome, sumažinome jų skaičių. Ir pavyzdžiui, kaip matote, tam, kad gautum tiesioginę paramą, jaunas ūkininkas tam, kad gautų tą paramą, dabar turės atitikti tik tai keturis ar penkis naujus kriterijus, lyginant su tais beveik dešimčia kriterijų, kurie buvo lygi šiol. Galbūt valstybės narės norės taikyti kitus kriterijus derindamos, derindamosis prie savo situacijos, uh, gal norės paremti tam tikrą ūkininkavimo modelį ar tam tikrą ūkininkų grupę, tai jos tą galės padaryti. Jeigu žiūrėsime iš antrojo ramščio perspektyvos, tai ten yra teikiama parama naujų ūkių jauniems ūkininkams įsteigimui ar kūrimui. Įsikūrimui taip vadinamajam, dabar taip pat sumažės kriterijų nuo 15 iki 5 kriterijų, pagal kuriuos jų kunigai galės gauti tokią paramą. Para, tiesioginė parama Taigi, da pagal dabartinę sistemą parama yra susijęta su pirmos, pirmojo ramščio parama ir susidaro maždaug 2 procentai tos paramos. Ir valstybės narės dabar galės pačios nuspręsti, pagal kurį ramstį jos galės vykdyti tą kartų pasikeitimo ar kartų atnaujinimo žemės ūkio jauninimo politiką. Kitas pavyzdys, labai specifinis pavyzdys, yra investicijos į žemės ūkį. Pagal dabartinę žemės ūkio politiką taisyklės yra labai griežtos ir dažnai jų neina įgyvendinti visų ir dėl to parama yra, investicijų neparama yra neįmanoma. Naujajame pasiūlyme tinkamumo kriterijai taip pat e, bus paprastesni, jų bus tiesiog mažiau, ne 13, o tik 7. Bet žinoma, vėl valstybės narės galės turėti savo kažkokius konkrečius dar reikalavimus, jeigu, sakysime, bus investicijos į e, irigaciją, į vandens tiekimą, tai reikės, žinoma, atsižvelgti į bendrą vandens situaciją regione, į bendrą laistymo situaciją ir, ir kad, kad ta investicija nepažeistų natūralios aplinkos. Bet dabar naudos gavėjai bus, e, turės galimybę taikyti paprastesnės taisyklės atsižvelgdami į savo poreikius dar vienas supaprastinimas administracinių požiūrių visiems ir administracijai, ir tiems ūkininkams, kurie paramą gauna. Taigi dar vienas supaprastinimas yra pasiūlymas nebetaikyti mokėjimo asignavimų sistemos. Dabar siejam, dabar ta parama galės būti išmoko, išmokėta tiesiogiai be e, papildomų reikalavimų ir teikimų. Pagal dabar dabartinę sistemą kiekvienas teisę turintis e, turi pateikti labai daug duomenų kilmę, veiklą apibūdinti, tinkamumą, situaciją, kokia yra su ta žeme, kiek jisai to žemės turi, kaip, jis, kaip jį valdoma. Žodžiu, yra labai sudėtinga sistema ir duomenys bent keturių metų turi būti prieinami ir tikrinami. Ir dabar pagal sistemą, jeigu netitinkama kokio nors reikalavimo, teisėsim išmoką ūkininkas gali netekti. Ūkininkas turi pranešti vis, apie visus išmokų gavimus ir apie visas išmokas administracijai per tam tikrą laiką. Taip pat turi deklaruoti pasėlius, plotus, viską per tam tikrą labai griežtai nustatytą laikotarpį, kitaip jisai praranda teisę gauti tą išmoką. Ir jeigu yra prašoma iš išteklių iš rezervų, tai tuomet prašoma to pagal, praš, pagal specialią prašymo formą ir vėl reikia pateikti labai daug duomenų, labai daug dokumentų. Valstybės narės turi patikrinti tuos dokumentus, patikrinti, ar tinkamumas yra užtikrintas, ar yra pakankamai lėšų ir jeigu jų nėra, tada taikomi prioritetiniai kriterijai ir tada bendrai visos išmokos gali sumažėti. Visa tai yra išsaugoma duomenų bazėje ir ūkininkai dar ne visada sužino, kad siūloma sumažinti išmokas ir panašiai. Valstybės narės taip pat turi taikyti mm, lėšų gražinimo į rezervą taisyklę priklausomai nuo situacijos ir tai galioja dar du metus po išmokos teikimo Žodžiu, tų taisyklių, kaip matote, yra labai daug, jos yra labai sudėtingos ir tai yra didžiulė našta ūkininkams ir e, administracijai. Ir visi administraciniai veiksmai, kuriuos aš čia dabar išvardinau, jie taps nereikalingi, kai sistema pagal tokias dabartinę sistemą su tom teisėmis į išmoką nebegalios. Tos teisų sistema mes, mes ją supaprastinsime ir pakeisime. Uh, ir sumažinsime administracinę naštą. Taigi, kai nagrinėsite mūsų pasiūlymą, atsižvelkite į tą, matysite, kad mes tokią sistemą siūloma keisti, nors valstybės narės galės ją taikyti ir toliau, jeigu norės. Bet netgi ir tuo atveju mes siūlysime supaprastinti teisės išmoką taikymo sistemą. Nacionalinė administracija uh, galės tą pirmąjį skirimą gerokai supaprastinti. Taip pat ir rezervo kūrimos taisyklės bus keičiamos, bus supaprastintas reikalavimas, nebus pirmojo mokėjimo rezervo ir valstybės narės turės tik tai užtikrinti, kad bus atsižvelgta į ūkininkų lūkesčius ir ūkininkai atitiks pagrindinius reikalavimus. Ir valstybės narės tiesiog turės daug daugiau laisvės negu kad lygi šiol. Ir jūs finansinės lubos ir finansiniai per, perviršiai taip pat turės būti nustatyti pačių valstybių narių, finans, maksimalios išmokų ribos ir panašiai. Na ir pereikime dabar prie kontrolių ir nuobaudų sistemos supaprastinimo ir lankstumo. Pakalbėsiu apie naujų technologijų naudojimą šioje srityje, nes naujos technologijos gali tikrai labai supaprastinti ūkininko gyvenimą po 20 metų. Supaprastinimui labai labai daug duoda informacinių technologijų naudojimas. Ir mes jau taikome įvairias nu, modernės technologijas, žinote, kad pereiname laipsniškai prie vis daugiau ir daugiau informacinių technologijų naudojimo ir atitinkamai deriname ir teisės aktus ir tikimės, kad ateityje tą galėsime tęsti ir ta veikla bus sėkminga. Naudojame Koperniko oro erdvės stebėjimo duomenis, tikriname duomenis ir su Tokiu būdu galime supaprastinti ūkininkų kasdienį gyvenimą. Stebėsena iš oro erdvės, laukai registruojami, duomenys teikiami automatiškai. Mes turime satelitinę sistemą, satelitas skrenda aplink Žemę, fotografuodamas daugybę kartų to pačius laukus ir gauna, teikia aktualiausius duomenys. Įmanoma prižiūrėti ir, ir aplinkos sauginę situaciją, įvertinti, sakykime, ir uh, E, sausros padarytą žalą visoje Europoje. Tai yra tie instrumentai, kur mes jau turime jau dabar. Ūkininkai taip pat keičiasi duomenimis, jie teikia duomenis apie savo laukus, apie savo pasėlių plotus. Ir dabar sistema bus beveik automatiška ir asmeninių tokių kontrolių, kai atvyksta kažkoks žmogus, beveik nebus arba bus siekiama jų išvengti. Monitoringas bus automatinis, kad kuo mažiau būtų to žmogiškojo kontakto. Tai susiję ir su paraiškų teikimu, nes e, duomenys iš satelito yra objektyvūs, vieši ir jie padės ūkininkui pateikti teisingą paraišką paramai gauti. Tai yra labai paprastas ūkininkų sistema, jis tiesiog pasižiūrės, kokių duomenų sistemoje yra, ar tie duomenys yra teisinga. Ar duomenys yra teisingi, jeigu teisingi, jis pustels mygtuką, kad taip, jie yra teisingi, bet jam pačiam pildyti visos tos paraiškos net nereikės. Tiesiog tik nebent pataisyti, jeigu kažkas yra ne taip. Uh, Tai yra tikrai e, labai geras modelis, kurio potencialą aš jums čia pas, pateikiau. Dabar noriu dar e, pakalbėti ir apie nuobaudų sistemą. Jūs žinot, kad tinkamumo kriterijai lygi šiol buvo labai tikrai kvestionuojami, buvo tikrinama dažnai ir Ajax taisyklės taikomos. Dabar mes supaprastinsime tą sistemą, mes nenorime jos panaikinti, bet norime ją supaprastinti. Sistema pasirodė esanti gana efektyvi taikant žemės ūkio politiką ir ją vykdant, bet naujojoje sistemoje mes išlaikysime sistemą, bet suteiksime valstybėms narėms uh, daugiau laisvės, kaip jos skaičiuos e, tas nuobaudas ir kaip e, vertins ūkininkus. Valstybės narės turės teikti specialias paraiškas ir mes tą dary, jos tą darys kaip ir lygi šiol, bet nebus galutinio duomenų sąrašo ir nebus nuobaudų už pernelik vėlų e, paraiškos teikimą Šiandien yra taip, kad jeigu iki Liepos ar Birželio 15 dienos nėra patikta paraiška, tai tada iš karto mažėja išmoka ir nuobaudos. Dabar to neliks ir bus geri, didesnis subsidiarumas. Valstybės narės turės daugiau diskrecijos, tai yra daugiau kompetencijos pačios nustatyti, kaip kontroliuoti ir kaip bausti už pažeidimus. mes tenksimės, kad kuo mažiau nuostatų būtų tokios preskriptyvios, kurios nustato griežtai, kaip reikia elgtis. Geriau valstybės narės pačios nuspręs, kokio dydžio ir kokio masto nuobaudos turėtų būti taikomos, kokiems skirtumams įvertinti. Taigi mes tą tolerancijos ribą galės, valstybės narės galės tolerancijos ribą įvertinti pagal savo rizikas, pagal savo taikomą sistemą ir panašiai. Tačiau valstybės narės turės įsipareigojimą ginti ES finansinį interesą, jos turės prižiūrėti, kad procedūros būtų taikomos teisingai ir turės susigražinti neteisingai išmokėtas lėšas. Bet pačios galės nuspręsti, kaip atrodys kontrolės ir e, klaidų vertinimo sistema bei nuobaudų sistema. ir jos pačios galės nuspręsti, kaip jos taikys tinkamumo kriterijus, priderinant prie kiekvienos šalies poreikių, prie ūkininkavimo sąlygų. Mes tokiu būdu sumažinsime administracinę naštą ir kontrolės uždedam, tokio, kon, tokių kontrolių daromą spaudimą ūkininkams, nes dabar ūkininkams tikrai tenka didžiulė našta, tos kontrolės yra spaudimas, yra uh, jų bijomasi ir panašiai. Dabartinė kontrolių sistema labai griežtai nustato, kokios, kokie e, ūkininkai, kokie laukai gali būti laikomi tinkami paramai gauti ir panašiai. Tik tai gera praktika laikoma E, tie, tie ūkininkaujantis ger, pagal geros praktikos taisyklės laikomi tinkamais ir panašiai, bet dabar tokios griežtos taisyklės nebebus taikymos, bus galima prisiderinti prie nacionalinės valstybės specifikos ir ūkininkavimo sąlygų. Aš paminėjau dabar tą preskriptyvą elementą, tokią griežtą taisyklę, kai ten iki dviejų metrų matavimai yra taikomi, tik tai tam, kad matytumėt, kaip mes supaprastinsime tą sistemą ir kaip jie atrodys. Papildomų išlaidų valstybėms narėms dėl to nekils, nes iš principo sistema nesikeičia, pats valdymas nesikeičia, egzistuos ir mokėjimo agentūros, ir sertifikavimo agentūros, ir AEX, ir kitos egzistuojančios institucijos liks egzistuoti taip, kaip buvę, tačiau jų veikla šiek tiek keisis ir jos netaikys e, tiesiogiai ES taisyklių ūkininkams. Tas tiesioginis ryšys tarp jų bus nutrauktas. Jo, ūkininkai turės reikalų su nacionalinė administracija. Dėl šių pakeitimų ES institucijoms irgi bus mažesnis krūvis, nes joms nereikės kiekvieno lauko pačioms tikrinti mes būsime vis mažiau ir mažiau matomi laukuose, taip sakant, konkrečiu atveju. Mes būsime, mes audituosime daugiau tas institucijas, negu kad pačius ūkininkus nuo šiol. Ir tik tada, kai bus nustatyta didelių pažeidimų pačioje valdymo sistemoje, kurią mes tikrinsime. Ir mes netikrinsime atskirų individualių ūkininkų, mes tikrinsime pačią sistemą, kaip ji veikia. Ir kai tik nustatysime kažkokius didelius pažeidimus, tada bandysime kažką ištaisyti. Ir dabar yra labai daug veiksmų planų kūriama tam, kad būtų susijimo pažeidimai kažkaip e, taisomi, tai nuo šiol to irgi nebus tokiu mastu, nes mes net netikrinsime tiesiogiai ūkininkų. Jeigu mes norime politikos, kuri remtųsi rezultatų, tai mums, aišku, reikia vertinimo ir monitoringo sistemos, kuri būtų solidi ir pagrįsta. Tai reiškia, kad indikatorių ir ataskaitų teikimo mums reikia. Mes siūlome nustatyti bendrus indikatorius ir kriterijus pažangos įvertinimui, bet jų rinkinukas tų kriterijų turėtų būti kuo paprastesnis. Nustatysime tik tai tokius indikatorius, tokius kriterijus, kuris, kurie yra būtini ir kurie atliepia visuomenės poreikius ir susirūpinimą. Tai reiškia, kad mes sumažinsime bent du kartus ar daugiau kriterijų skaičių. Ūkininkams nebus iškelta jokių naujų reikalavimų teikti papildomus duomenis, papildomų kažkokių duomenų rezultatams įvertinti nereiks, kadangi mes turėsime naują sistemą. Bet to naujų technologijų taikymas leis ne tik tai geriau vertinti, bet ir lengviau teikti paraiškas, lengviau kontroliuoti. Taip pat suderinsime ataskaitų reikalavimus valstybėms narėms. Jeigu lygi šiol už kiekvieną žemės ūkio politikos rytį reikėdavo atsiskaityti atskirai pagal atskiras formas, dabar bus viena ataskaitų teikimo formą ir neprašysime atskirai finansinių, atskirai gyvendinimo duomenų. Visi duomenys bus teikiami vienoje metų ataskaitoje. Tai tikrai supaprastins teikimą, juo labiau, kad viskas bus vykdoma elektroniškai per informacinės sistemas, informacija keliaus automatiškai ir bus automatiškai vertinama partnerystės klausimas. Mes ieškome kaip naujos partnerystės. Norime perkelti dalį atsakomybės iš komisijos valstybėms narėms, bet ne tik tai. Supaprastinimas veiks tik tuo met, jeigu mes visi ieškosime potencialo paprastinti viską. Mes visi turime stengtis vengti kelti kažkokius papildomus individualius reikalavimus ar tą auksinę lėkštutę kiekvienam patiekti. Mes tikrai to nedarysime. Mes turime stengtis, kad sistema būtų subalansuota, kad politika, žemės ūkio politika nebūtų pernelyg detalizuota, bet pajėgi atsakyti ar atliepti ar būti priderinta prie konkrečių kokios nors šalies ūkininkavimo reikalavimų. Jūs taip pat turėsite vaidinti vaidmenį žemės ūkio politikos supaprastinime. Jūs turite galvoti apie supaprastinimą viso teisėkuros proceso metu, dėrybų metu, kai kalbam apie, sakyk, kalbėjom apie omnibuso reglamentą, tą jau darėme ir tikiuosi, kad ši reforma taip pat vyks panašioje dvasioje. Jūs esate teisės aktų leidėjas kartu su taryba turite laikytis to siekio supaprastinti žemės ūkio politiką kiek įmanoma labiau. Ir jeigu jums pavyks, mes jums būsime dėkingi dar metų metus ateityje. Aš tikiuosi, kad mes labai sėkmingai dirbsime ir kartu bendromis jėgomis parengsime visiems tinkamą dokumento projektą. Aš atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai bet e, norėjau šiek tiek konkrečiau pakalbėti ir komisaras dėje negalėjo atvykti, jis panašią prezentaciją jau teikė tarybai Liepos mėnesį, bet aš dabar atvykau pas jūs vietoj jo ir tikiuosi, kad galėjau jums išdėstyti visos šitos sistemos architektūrą. Labai ačiū. Gerbėmėji, na, kaip sako gerbiamas direktorius, prezentacija buvo ilgoka, reikėjo ją šiek tiek trumpinti, bet vis dėlto reikėjo pertikti visą informaciją. Taigi aš tikiuosi, kad jūs suprantat, kad turim labai ribotą laiką, nes darbo tvarkė daug punktų, taigi dabar prašyčiau užduoti klausimus ir kiekvienam skirtą minutę, ponas Tes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir norėčiau padėkoti Dimitriui e, už komisijos pasiūlymo pristatymą. E, aš išklausiau, bet nelabai tikiu e, tuo, ką pasakėte. 28 metus aš jau esu Europos parlamento narys ir 28 metus girdžiu apie supaprastinimą, bet biurokratija tik e, auga. Per paskutinę žemės ūkio reformą aš, mes atkreipiam dėmesį, kad yra viskas dar sudėtingiau ir 50 procentų padidėjo, 15 procentų atsiprašau padidėjo biurokratija, bet komisija nereaguoja į mūsų pasiūlymus. Bet jeigu jūs taip norite supaprastinti ir mažinti biurokratiją, e, ar galite e, man pažadėti, kad e, Žemės ūkio generalinis direktoratas sumažins personalą iki pusės, nes mes jau e, inicijavome deleguotusius teisės aktus, bet man atrodo, kad būtent komisija e, daro sudėtingesnį visą procesą. Ir aš netikiu, kad bus supaprastinimas. Sì, grazie. <clears throat> Presidente, eh, ringrazio... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, pranešėjui už tokį išsamų pristatymą. Ir norėčiau pasakyti, kad tos abejonės, kurias aš turėjau anksčiau, jos išliko, kalbant apie supaprastinimą. E, galbūt jūs ir norite pagerinti procesą, tačiau mes negalime viskam pritarti. Jūs visą tai pavadinote lankstumu, e, tačiau kaip atrodys BŽUP ateityje, nes e, ar nebus taip, kad Europos parlamentas vyks, nu, liks nuo šalyje ypač e, kalbant apie tas valstybės nares, kuriuose regionų politika, e, politika yra reguliuojama vietos lygmenių. Ja, die... Dėkoju už paaiškinimus. Tačiau po šių paaiškinimų vėl iškyla daugiau klausimų, negu yra atsakymų. E, mums netrodo, kad viskas bus taip paprasta. Man atrodo, kad šitas supaprastinimas yra tikrai sunkiai pasiekiamas žemės ūkio politikoje. Ar nebus dar daugiau kontrolių, su kuriuom susidurs ūkininkai? Tai yra toks atviras e, klausimas, kaip jie turės, e, kaip turės teikti valstybės narės ataskaitas, kas taikys sankcijas ir kaip taikys. Man atrodo, kad audito rūmai ir toliau norės tiksliai žinoti, iš kur kur e, yra lėšos ir kaip jos panaudojamos. Ir man atrodo, būtent šiame kontekste bus labai sunku supaprastinti. Dabar yra čia tokios pagrindinės mintis, kurios man kilo. O kitą savaitę mes dar parengsime konkrečius klausimus su šešėliniais pranešėjais ir pateiksime juos komisijai. Oui, merci pour cette présentation. Dėkuoju iš prezentaciją. Aš tik norėjau pasakyti, kad mes daug girdim, kalbant apie supaprastinimą ir sub, subsidiarumą, bet aš girdžiu taip pat ir apie bausmės ir sankcijas. Ir kaip um, ūkininkas, aš tikrai ne, ne, netikiu to supaprastinimu. Ir čia tikrai yra ne, ne, nieko gero. Na, paprastas klausimas. Ir komisija e, skatina subsidiarumą, kalbant apie iš, išmokas bet e, yra numatytas minimalus slengstis ir reiškia, kad išmokas teikia pačios tiesiogiai valstybės narės pagal, pagal ES programą, bet yra riba 15 e, tūkstančių eurų. Pone Guševska. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už išsame, išsame prezentaciją, bet kaip sakė ponas Des, po daugelio metų ūkininkai jau abejoja, ar ateis tikrai toks supaprastinimas. Na, man rodikliu būtų tai, kad jūs pateiktumėte man, kokios dabar yra administracinės išlaidos visų biurokratinių procedūrų ir kaip komisija vertina, apskaičiuoja, kiek, to, kiek kaštai sumažės po supaprastinimo. Na, tai būtų toks rodiklis, apčiuopiamas rodik, rodiklis, nes yra toks, tokios e, sąlygos, kiek yra, e, kad išleidžiamas vienas euras irgi e, labai tampa didelėmis išlaidomis. Ir kai dėl Lenkijos ūkininkų, tai yra nevienodumas tų tiesioginių išmokų, jų, jų nevienodumas, kurią reikėtų įveikti. Pone Aguilera. Muchas gracias, presidente. Agradezco. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti komisijos atstovui. Jūs tikrai pateikėte labai daug informacijos, išsamios informacijos. Jūs, pavyzdžiui, kalbėjote apie tiesioginės išmokas ir visą procedūrą, kalbėjote apie, apie tam tikrų išmokų susijimą su plotai, žemės ūkio plotais. Tai yra, aišku, labai sudėtinga sistema, bet noriu užduoti konkretų klausimą. Kalbant apie strateginį planą ir išmokas. Ar ir toliau bus galima elgtis taip, kaip iki šiol? Ar bus išmokos mokomos taip pat, kaip iki šiol? Ar valstybės narės spręs? Ar bus kažkokia nauja sistema, naujas paskirstimas? Tai yra labai konkretus klausimas ir norėčiau, kad jūs jį atsakytumėt. Ir toliau jaunieji ūkininkai. E, jiems parama yra labai svarbi, bet aš norėčiau, kad jūs dar labiau paaiškintumėte, kaip tai vyks ir kaip, kaip bus su struktūrinė fondų lėšomis. Dėkoju už prezentaciją. Jūs, jūs tikriausiai perėmėte net pono Hogano darbą atsižvelgiant į naują pasiūlymą ir sistemą, e, kuri bus labiau nacionalizuota, ypač kalbant apie pirmąjį ramstą, ramstį, mes turime panašią sistemą dėl programų paskirstimo pagal dabartinę BŽUP, bet tai kelia labai daug e, problemų. E, tai yra, nėra aišku, kas yra kaltas dėl problemų, kai kažkas įvyksta ne taip. Ir todėl žinau, kad, že, kad ūkininkai yra nepatenkinti nepatenkinti tuo, kaip įgyvendinamos atitinkamos programos. Mes e, iš tiesų Europos komisija e, primeta kažkokius dalykus e, ir paskui, kai, yra, kai, kai ūkininkai kreipiasi dėl problemų, komisija pasako, kad atleiskit, bet tai yra valstybių narių reikalas. Taigi, ar bus e, kažkokia, kažkokia sistema europinių lygmenių, kas spręs problemas, kas priims sprendimus, nes man atrodo, kad mes turėsime e, tokią situaciją, kai niekas nežinos, ką daryti. Ponas Bogovič. E, hvala. Dėkoju. šita politika bus tada e, sėkminga, kai ji bus draugiškesnė ūkininkams ir kai ūkininkai nebebijos e, reformų. Aš esu už tai, kad būtų mažiau kontrolių, kad mes naudotume palidovus. Skaitmeninimas yra labai svarbus dalykas ir mes einame teisinga linkme. Aišku, mes turime daugiau dėmesio skirti subsidiarumui ir bendroji žemės ūkio politika turėtų atsižvelgti į specifines e, valstybių narių, e, valstybių narių problemas dėl to, kad gamta yra skirtinga. Ir e, dažnai mes pamirštame tas aplinkosauginės, tos apliko, apla, aplinkosauginius aspektus. O kaip bus matuojami rezultatai, ar bus į tai atsižvelgiama, ar bus atsižvelgiama į bio įvairovę, e, nes tuos aplinkosauginius faktorius yra labai sunku išmatuoti dėl to, kad jie kasmet skiriasi. Manau, kad mes neturime pernelik giliai gilintis į tuos indikatorius, kalbant apie strateginį planą. Aš tikiuosi, kad jis nebus toksai sudėtingas kaip partnerystės susitarimas sang, pagal sanglaudos politiką, nes e, gali atsitikti taip, kad kasmetinės kontrolės e, prives prie to, kad lėšos bus išmokamos per vėlai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad dabar yra laikas kalbėti apie supaprastinimą. Mes žinome, kad žemės ūkio politika yra labai sudėtinga ir kiekvienas pasiūlymas yra tikrai labai laukiamas, jeigu tik tai norima supaprastinti žemės ūkio politiką. Ir mes, aišku, turime gerų vilčių, bet norėčiau užduoti klausimą e, nacionalinio strateginio plano idėja. Jeigu, pavyzdžiui, e, valstybė narė, iš kurios aš esu kilęs, Italija, jeigu aš pasižiūriu į tą, e, į tą antrąjį ramstį, tai, pavyzdžiui, sąlygos Sicilijoje yra visai kitokios negu Šiaurės Italijoje. Ir tos ir problemos gali būti sprendžiamos tik tai vietos lygmenių ir būtent nacionalinės strategijos čia negali būti. Tai gali privesti dar tik prie daugiau biurokratijos biurokratijos. Toliau dėl e, faktorių, indikatorių. E, man neaišku, e, kaip bus išmatuojami plotai, pasėliai ir kas bus, jeigu bus nepasiekta tam tikrų rodiklių, jeigu nebus laikomasi tikslų. Posio Buda. Ponas Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea făcută. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju direktoriui už pristatymą. Gerbimi kolegos, žinoma, mes visi norime supaprastinimo ir ši, šis pristatymas tik tai pabrėžia faktą, kad yra konkretų žingsniai daromi siekiant supaprastinimo. Na, žinoma, jauniems ūkininkams tikrai buvo 10 sąlygų, dabar yra 4, kai dėl kitų kriterijų buvo 13, dabar jų mažiau. Aišku, tai yra žingsniai siekiant supaprastinimo. Tačiau, direktorių, Aš bijau, kad jūs pan... daug kartų sakėte, kad valstybės narės galės. Na, aš nekalbu vien apie Rumuniją, tačiau žmonės visuomet galvoja, kad ką veikia valdžia Briuselyje. Taigi, tos sąlygos, kurias jūs nustatote, netgi jeigu jų yra mažiau, turėtų būti gyvendintos nacionaliniu lygmeniu bet valstybės narės neturėtų apsunkinti ūkininkų gyvenimo. Kadangi Briuselėje mes numatom dvi sąlygas, o valstybės narėse jų 20. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų ir man kyla klausimas e, išklausius, kokie, koksgi supaprastinimas ūkininkui. Jeigu permetam ant valstybės narės e, ir dar leidžiam dar daugiau e, uždėti sąlygų, tai ūkininkam ko gero bus tik tai blogiau. Ir antras dalykas, sistema, sakėt, nesikeičia, tai jeigu vietoje sistema nesikeičia, visos agentūros išlieka ir taip toliau, tai jos ten jau šiandieną prieaugino visokių reikalavimų. Todėl aš e, tikrai pritariu ponui Desui, sakydamas, e, kad e, jeigu norim realiau supaprastinimo, tai eikim prie išlaidų. Tai jeigu sumažinkim 50 procentų direktorato darbuotojų, bet sumažinkim ir valstybėse narėse 50 procentų tų žmonių, kurie tenai dirba. Tada ateis supaprastinimas. Ir jeigu norim iš tikrųjų supaprastinti, tai atsisakykim iš vis tų rodiklių Ne tik tai e, komisija dabar nori tik savo supaprastinti. Supaprastinkime ūkininkų iki galo. Ačiū. Madame Schreier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als je hier naar kijkt, de boeren willen gewoon boer blijven. Dėkoju, pirmininkė. Na, jeigu mes e, kalbėsim apie tai, kad e, ūkininkai turėtų išlikti ūkininkais, jeigu pažiūrėsim į Niderlandus, tai ten labai dažnai ūkininkai sako, kad pasilikit savo tos pinigus Briuselyje, tik tai leiskit mums būkit, būti ūkininkais. Jūs kalbate apie nacionalizaciją, bet ar tai reiškia, kad dabar, e, na, visos tos dotacijos, visi elementai, kurie e, yra, turėtų būti iš Briuselio ateiti, ar turėtų būti iš nacionalinės valstybės, pavyzdžiui, žalinimą ir taip toliau. Ir aš e, Taip pat manau, kad turi būti vienodos konkurencijos sąlygos ir kaip tai bus išsaugota nacionalizavimo atveju. Bet to lėšos yra svarbiausias dalykas šiuo atveju. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už išsamų pristatymą. Mes jau seniai negirdėjom tokio gero pristatymo. Kaip Jūs manote, kad supaprastinimas ateityje BŽP ir kaip jis pradės kartu atsinaujinimui, kad turėtume daugiau jaunų ūkininkų, kad būtų didesnė bioįvairovė? o ne vienodų kultūrų auginimas. Ar yra skirtumas tarp to, kaip yra finansuojamos mažos ir vidutinės įmonės ir dideli ūkiai? Aš apie tai kalbu, nes kalbu apie žemės koncentracijos klausimą ir galimybę dirbti žemę jauniems ūkininkams. Jeigu neišsiaiškinsim šitų politikų, tai papras, supaprastinimas nereikš, kad bus didesnė bioįvairovė, kad bus paprasčiau ir prie, priartėsim arčiau prie žmonių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš man, dėkoju už labai aišku pristatymą. Ši tema, kuri neturėtų būti politizuojama, bet mes visi turėtume sujungti pajėgas ir pamėginti rasti geriausią sprendimą. Mūsų ūkininkai kaip ir valstybės narės, tikisi, kad mes jiems padėsime ir mes, kaip parlamento nariai, turėtume e, būt, dirbti kartu su komisija ir kartu parengti geriausius sprendimus mūsų ateičiai, ateit, būsimai BŽP. Jūs minėjote visą eilę priemonių, kurios turėtų padėti supaprastinti. Reikia palaukti ir pažiūrėti, ar taip ir bus praktiškai. Kadangi aš esu um, ambasadorė, e, atstovauju jaunosius ūkininkus Kroatijoje, noriu užduoti klausimą. Jūs minėjote, kad bus e, suprastinta procedūra jaunimui, bet aš ne visai supratau šitą priemonę. Jie yra susijusi su maksimaliu metų skaičiumu, taigi kol kas buvo penkių metų riba, ir tai buvo gana problematiškas dalykas. Taigi tai buvo laikotarpis, per kurį jauni ūkininkai turi pasinaudoti paramą. Ar dabar bus taip pat ar kitaip, jūs kažką keičiat? Ačiū. Dėkuoju už pristatymą. E, tik noriu žinoti, kad e, komisija e, sakys, kad tikrai įveikėm biurokratiją, nes per praėjusi pas, E, praėjusią kadenciją aš kovojau su žalinimu ir, ir reikalavau paprastumo, bet e, komisija norėjo, kad būtų kaip tik sudėtingiau. Džiaugiuosi, kad e, yra supaprastinimai. Manau, kad komi, valstybės narės turėtų daugiau kontroliuoti, bet kažin ar jos tą norės, gal pakomentuotumėt. Ir toliau, ką daryti, kad valstybės narės ne nepasinaudotų jais vertais e, ir ne, nepadarytų nacionalinės e, sistemos dar labiau sudėtingesnės, kai dėl jaunų ūkininkų jie praranda dėl griežtų taisyklių, kurios yra įvedamas ir ES e lygmenį ir vėliau valstybėse narėse ir jiems tai kelia sunkumų. Ir toliau dėl teisų išmokas. Tai vėlgi labai sudėtinga sistema, kodėl valstybės narės nenorėtų paprastesnės tvarkos. Ar galėtumėt patikti priežasčių, ponas Darte? Dėkuoju, mano klausimas yra, kaip ši nauja tvarka, nauja sistema mums garantuos, kad e, našta tenkanti tenkanti ūkininkui A šalyje atitiks to, bus tokie pat kaip ir C šalyje. Ir Europos Sąjungoje turim bendrą žemės ūkio politiką, kuri turi likti bendra ir kaip iš, užtikrinsim pusiausvyrą tarp įvairių šalių, įvairių šalių ūkininkų. Gerbėmieji, jau visi, kurie prašė žodžio, turėjo galimybę pasisakyti. Gerbimas direktorių, prašytume trumpai atsakyti ir jeigu jūs manytumėte, kad kai kuriems, į kai kuriuos atsakymus jūs galėtumėte atsakyti elektroniniu paštu, tai tikiuosi, kad jūs e, parlamento nariai sutiksite. Nes išsamus atsakymas tai bus antra paskaita, o mums to neleidžia laikas, taigi labai prašom. Labai ačiū. E, visų pirma, pripažįstu, kad jūs pritarėte supaprastinimui, o tai, e, tai, tai jau padrastina, bet jūs skeptiškai, esate skeptiški ir netikit, kad tai padarysim, bet tikrai mes tai darysim ir dirbsim kartu. Žinoma, bus daug klausimų, siekiant išsiaiškinti tos dalykus, mūsų pasiūlymą mes galim organizuoti, jau pradėjome e, su šešėliniais panešėjais, organizuoti techninius posėdžius su norinčiais ir tai būtų geras laikas, kada galim galėtumėm išsiaiškinti jūsų klausimus, galėtume atsakyti jums. Trumpai galėčiau peržiūrėti kai kurios klausimus ir pateikti atsakymus, bet mes esam pasirengę atsakyti ir konkrečius klausimus. Jeigu, pavyzdžiui, e, teisės, teisės išmokos, teisės išmokos, tai galėčiau su teik, pateikti sąrašą ir kada valstybės narės gali e, atsisakyti kai kurių reikalavimų, kada juos e, taikyti, kada ne. Ir yra nacionalinės priežastis. Valstybės narės turi tvarką, kuri patinka ūkininkams ir ūkininkai norėtų, kad ji toliau galiotų. Ir galbūt šitame procese kai kurie ūkininkai, kurie gauna didelę paramą, ir vėlgi ta teisų išmokos sistema nebus tokia pat. Taigi yra daug politinių momentų vietinėme kontekste, bet iš tikrųjų tai sistema daug paprastesnė. Jeigu valstybė narė nori tai daryti, gali tai daryti, ji gali rinktis paprastą sistemą ir tai supaprastins visų gyvenimą. Tačiau galime kalbėti apie detalės, jeigu valstybė narė, narė nori tai daryti, ką ji turi ką jį turi nuveikti. Kalbam apie nacionalizavimą ir renacionalizavimą. Daug baimių yra su tuo susijusi. Taip pat, e, ar bus vienodos ūkin, sąlygos ūkininkams. Mes norim įvesti sistemą ir su ES taisyklėmis, kurios galioja, mes norim išlaikyti tą bendrumą bendros žemės ūkio politikos. Kadangi šios taisyklės bus taikomos visiems ir jos bus tikrinamos, kai mes e, patvirtinsime BŽP strateginį planą, mes griežtai kontroliuosime. Kai dėl konkurencijos ir baimės dėl nesažiningos konkurencijos tarp ūkininkų visos schemos, kurias parengs valstybės narės pagal BŽP planą, jos turi atitikti PPO taisyklės ir tai bus tikrinama ES lygmenių. Taip pat reikia tikrinti, kad pasiūlymai, kuriuos pateikė valstybės narės plane, kad jie atitiktų pagrindinės taisyklės. Mes dar turim pagrindinių e, taisyklių sąrašą, rinkinį ES lygmenį ir jos bus perkeltos į konkrečias situacijas. Jeigu, pavyzdžiui, e, sustiprintos sąlygos, sugriešintos sąlygos yra e, visai lė bendrų taisyklių, bet jos gali būti pritaikytos prie vietos situacijos. Ir mes manome, kad šis bendras aspektas ir užtikrina BŽUP bendrumą. Toliau E, visų tikslas yra pasiekti tų pačių konkrečių tikslų ir mes tikrinsim, e, vertinsim rezultatus tuo pačiu e, lygmenį, tuo pačia tvarka. Taigi, tvirtinant BŽP planą, Mes žiūrėsim, kokia yra logija, kokia yra tvarka ir kad visi laikytųsi šių taisyklių. Žinoma, mes suteiksim didesnį atsakomybę valstybėms narėms, tai yra siūloma, tačiau mes neketinama leisti valstybėms narėms daryti beleką, ką tik nori, nes mes norim garantuoti e, ES biudžeto finansinius interesus ir audituosime sistemą. Jeigu dabar yra tokia padėtis, kai mes daug diskutuojam apie komisijos požiūrį, koks ir požiūris į auditą. Ir šitoj aukšto lygio suprasnimo darbo grupiai, kuri dirbo kelis metus ir jai vadovavo Simkalas, buvo iškeltas klausimas šitoje grupėje, kodėl komisija daro sisteminį auditą ir e, daro individualių sandorių auditą. Nes jeigu audituojam sistemą ir patvirtinam, kad sistema veikia, kad yra gera, tai tuomet, jeigu pradedam audituoti individualius sandorius, tai reiškia, kad jūs nepasitikit pati, pačia sistema, ar ji veikia. Tai mes ne vien tik tai atliksim sistemos auditą, užtikrinsim, kad jinai e, funkcionuoja ir garantuoja, kad pinigai išleidžiami pagal taisyklę. Tačiau tai nesustabdys mūsų, jeigu yra trūkumai sistemoje, mes galėsim kreiptis valstybės narės ir reikalauti korekcinių veiksmų. Buvo klausimas, kas atsitiks, jeigu valstybės narės nepasieks tikslų ir rodiklių. Mes e, horizontalių taisyklių tvarkų sąraše turime numatę, e, kokiu veiksmu reikia imtis procese, tiesiog užkirsti kelią tokiam, tokiam atvejai, kad valstybė nariai neveiktų, bet galėtume imtis griežtesnių veiksmų, jeigu e, korekciniai veiksmai netinkami, mes galim tiesiog ištis ir stabdyti mokėjimus. Mes turim visas priemonės savo rankose, kad garantuotume e, ES biudžeto finansinius interesus. Aišku, yra visai lė daug kitų klausimų, aš esu juos pasirengęs atsakyti. Jeigu norėtumėte perduoti juos komisijai, aš tikrai atsakysiu elektroniniu paštu ar kita, kitų būdų. Galim susitikti techninių lygmenių ir atsakysiu į visus klausimus. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti dėl posėdžio tvarkos. Uh, Komisija kalba valandą, o mums skirta tik 15 minučių. Kas čia per diskusiją? Aš kaip koordinatorius reikalauju, kad laikas būtų, parlamentarams būtų skirta mažiausiai tiek pat laiko, kiek ir komisijai. w następnej kadencji. Tai bus per kitą kadenciją. Gerbimieji. Na, aš atsiprašau. Dabar pereisime prie kito darbo turkės punkto. Saustra. Nuo Švedijos iki Portugalijos aukštos temperatūros ir tai paveikė augalininkystę e, ir yra mažiau pašarų parengta ir e, ūkininkų pajamos nukentėjo, taigi trūksta pašarų ir e, reiškia yra problemų gyvulininkystėje. Pirmų žingsnių ėmėsi komisija, apie juos ponas Dimitru ir papasakos. Aš jau nepristatysiu, taupydamas laiką. Mikhailai, e, žodis jums, bet jau nešnekiek taip ilgai. 15 minučių. Kaip nori. Dėkoju, pabandysiu kalbėti trumpai. Iš pradžių pristatysiu situaciją ir kokiu veiksmu ėmėsi komisija ir valstybės narės, kad išspręstų labai sudėtingą šios vasaros situaciją. Visų pirma, norėčiau trumpai parodyti, kas atsitiko Europoje. Paskui, koks yra poveikis e, pašarų e, gamybai ir pasėliams ir ką padarė komisija ir valstybės narės ir ką jos dar turi padaryti, e, jeigu situacija nepagerės. Aš rodysiu žemėlapius e, savo prezentacijose. Tikriausiai visi man pritars, kad šią vasarą mes patyrėme tikrai labai ekstremales oro sąlygas dėl karščio bangų, kurios palėtė visą Europą. Ir taip pat buvo ekstremalios liūtis e, kai kuriuose Europos dalyse. Ir tarsi pasikeitė klimatas. Ten, kur būdavo anksčiau sausa, ten būdavo ekstrem, buvo ekstremalios liūtis ir atvirkščiai ir e, mes e, matome, kur buvo e, sausra Europoje ir tai labai aišku palėtė žemės ūkio situaciją. Tai, kas įvyko iki E, rūpiučio 20 e, Europoje daugelie Europos dalių vyravo karščio bangos, kurios kartojosi ir e, paprastai netgi temperatūra buvo daugelie Europos vietovių 6 laipsniais aukštesnė negu paprastai ir trūko labai lietaus jūs matote, kad beveik visa Europa buvo paliesta ir e, tai tarsi buvo tokia nuolatinė sausra. Koks buvo poveikis? Visų pirma, poveikis yra e, pievoms, ganykloms ir, e, ir pašaro gamybai. Taip pat, aišku, buvo poveikis ir pasėliams. E, yra e, manoma, prognozuojama, e, kad 7 procentais e, bus mažesnis e, derlius negu, grūdų derlius negu e, praėjusių penkių metų vidurkis. E, tai ir būtent didžiausias derliaus praradimas bus ba Baltijos valstybėse, Skandinavijoje, e, Vokietijoje ir Austrijoje. Tai e, reiškia, kad 9 procentai šiandien sumažės kviečių derlius. Ir vėlgi čia paliestos yra tos pačios, tie patys regionai, e, galbūt dėl to, kad panašios kultūros auginamos. Toliau kukurūzų situacija. E, situacija su E, čia šiek tiek kitokia situacija, galbūt e, e, pietų Europą labiau palėtė. Aišku, tas derliaus kritimas įtakos kainas. Mes matome, kad kaina jau augo tarp gegužės ir rugsėjo mėnesio, pavyzdžiui, Lenkijoje išaugo 14 procentų, o Prancūzijoje apie 40 procentų E, pavyzdžiui, Pašarinių kultūrų kaina 18 e, procentų išaugo Junktinėje karalystėje ir 26 procentais Prancūzijoje. Ir aišku, tai įtakos ir kainą, kurią mokės vartotojai. Kalbant apie kokybę, e, kultūrų kokybė vis dar gerai išlieka centrinėje Europoje. Ir galiu pasakyti, kad komisija labai staigiai pradėjo reaguoti, nes mes jau pastebėjome, kas vyksta dar gegužės mėnesį. Mes palaikėme nuolatinius kontaktus su valstybėmis narėmis visais, e, visose lygmenyse, e, ministerijų lygmenyje, e, techninėme lygmenyje ir taip toliau. Ir taip pat norėčiau, mes norėjome priminti valstybėms narėms, kokius, kokias priemonės mes turime. E, savo politikoje. Mes pristatėme joms visas įmanomas priemonės, e, taip pat visas lankstumo priemonės susijusias su žalinimu ir e, mes pristatėme jau pirmąjį taisyklių paketą žalinimui ir jūs žinote, kad e, E, nes yra tam tikros taisyklės dėl to, kad išliktų pašaras, negalima leisti dirbonuoti tam tikrai žemiai, kad paskui nebūtų trūkumo, trūkumo. Todėl yra tam tikri papildomi reikalavinimai su žalinimu. Ir iš tiesų netgi iki 80 procentų galima gauti valstybės paramą, su, kad būtų padengti sausros nuostoliai. Ir tai galėtų būti apie 15 tūkstančių eurų kiekvienam ūkininkui per 3 metus. Ir taip pat galima e, naudoti priemonę e, atstatymui žemės e, ūkio produkcijos potencialo. Ir e, čia galima net taikyti iki 100 procentų e, paramą. Taip pat galima e, pripažinti išimtinės sąlygas, išskirtinės sąlygas, yra tam tikros valdymo taisyklės, valdymo priemonės, galima stabilizuoti ūkininkų pajamas, tai yra per tai kompensuoti ūkininkams, bet iš tiesų reikia prisitaikyti prie esamos situacijos ir E, manau, kad valstybės narės turėtų labai greitai pritaikyti savo programas, pakeisti programas, kad galėtų prisitaikyti prie tos e, situacijos. Ir e, kai yra išskirtinės aplinkybės, yra būtina tai padaryti. Rūpiučio 14 dieną mes pristatėme pirmąjį priemonių paketą ir Ir čia mes kalbame apie ekologinius regionus. E, tam, kad būtų užtikrinta įvairovė, pasėlių įvairovių ir taip pat, kad galėtų būti pajo, paruošta daugiau pašaro ir kad e, valstybės narės galėtų atitinkamai reaguoti į atitinkamas sąlygas. Jeigu, kai mes e, kalbėjome apie supaprastinimą, jūs dabar matote, kokia yra sudėtinga dabar egzistuojanti sistema ir tikrai reikia ją keisti. Taip pat mes paaiškiname valstybėms narėms, kad jos gali e, naudoti force major, e, ypatingų aplinkybių tą apibrėžimą. Ir ūkininkai gali prašyti, e, teikti paraiškas ir jie nebus baudžiami už tai, kad jie neįvykdė savo reikalavimų. Ir yra, e, yra kalbama apie e, naujas išimtis. Ir e, tikimės, kad valstybės narės galės taikyti tas išimtis apie iš ankstinės išmokas. Mes e, padidinome e, tas galimybę gauti, padidinome išmokos dydį nuo 50 procentų iki 70 procentų ir e, kalbant apie tiesioginės išmokas nuo 75 iki 85 procentų ir tos išmokos bus mokamos iš anksto yra 17 valstybių narių, kurios būtent prašo šitų iš ankstinių padidintų išmokų. Toliau yra kelios valstybės narės, kurios e, prašo e, e, išimčių dėl žalinimo programos. E, ir jeigu bus dar kažkokių papildomų valstybių narių poreikių, mes juos įtrauksime ir primsime sprendimus. Tuo pačiu mes kreipiamės į visas valstybės narės ir prašome rytoj e, pateikti visą aktualią informaciją apie aktualią situaciją, ar, e, kad mes žinotume, ar dar reikia kažkokių papildomų veiksmų. Ačiū. Na, gerbėmėjai, daug kas prašo žodžio, laikas vieną minutę ir ta pačia tvarka, kaip buvo patikti prašymai. Pirmiausia, panas Vaits. Dėkoju, pirmininkė. Komisija reagavo labai greitai, labai efektyviai šiuo atveju ir aš tikrai norėčiau padėkoti Jums už tai visų, žem, visų ūkininkų vardų. Uh, Tačiau jūs kovojat su pasiekmėmis, o mes norime kilti, kelti klausimą, kaip galima užkirsti kelią tokiems dalykams, kokiu priemonių galima imtis, kad to neįvyktų, kaip tai atsispindės išmokų sistemoje, skatinimo sistemoje. Ar mes suvokėme, kad dirbos, kuriuose yra daugiau kurios yra mažiau ariamos, kad jos geriau išsaugo vandenį, kad jos uh, yra mažiau, kad nereikia jų tiek trešti ir kad žemė sutankinama, kai ją aria labai sunkus traktoriai ir kai ji sutankinta, ji daug blogiau saugo vandentį. Galbūt mes gal perėsime prie mažesnės žemės ūkio technikos, prie mažesnių plotų. Gal yra kažkokius naujų sistemų E, žemės ūkio ir miško derinimo sistemų, mišrių kultūrų auginimas. Mes turime keisti pačią auginimo sistemą. Galbūt tai suvoksime po šių metų katastrofų. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, kad iš įtraukite šitą klausimą į darbo tvarkę, gerbiamas direktoriau, ryšys tarp jūsų ankstesnės prezentacijos ir čia man čia yra neaišku. Na, jūs aiškinote kelias minutės, kad satelitai, palidovai leidžia jums, jums viską žinoti, privuoti kontrolę ir taip toliau, o dabar jūs vėl sakėte tam, kad taikyti priemonės, valstybės narės turi mums pranešti. Tai kodėl e, kalbate apie supaprastinimą ir jūs gaunate informaciją iš palidovų ir komisija negali priimti iš karto sprendimų. Čia yra dvi priemonės, tai yra netidėliotinos priemonės, reikia šerti gyvulius su tuo, ką turi ir reikia e, ganyti bet, bet kur, kur galima ruošti, ruošti pašarą ir žmonės ruošia pašarus iš karto, nelaukia sprendimo o tai, jeigu kas kažką pažeidžia, tai jie baudžiami. Ir paskui yra finansinės kompensavimo priemonės, kuris eina paskui. Ir atsižvelgiant į šitos karščius, šitą sausrą, mes pradedam reaguoti iš karto, o nelaukiame kilogramo popierių ir, kaip jūs sakėt, reikia, pati, kai yra galima e, rinkti visus duomenys palidovų. Pal, palidovom pagalba, panas Delajer. Dėkoju pirmininkė. Na, panašiai kaip ir kolega. Aš manau, kad mes E, rodom, kad žemės ūkis yra pirma auka žem, klimato kaitos. Ir aš norėčiau žinoti, kad jūsų ankstesniam pre, prezenta, pristatymė jūs nekalbėjote apie du dalykus - ekonominį ir e, aplinkos e, aspektą. Pirmininkė, iš tikrųjų situacija Lietuvoje yra labai sudėtinga. Pernai dėl liučių atskiruose ūkiuose žmonės prarado iki 50 procentų derliaus, šiais metais nuo sausros. Tai e, norėčiau tik tai paklausti vieno dalyko, kadangi žaliavų supirkėjai nenori eiti į kompromisą su ūkininkais ir atleisti juos nuo įsipareigojimų sutartise vykdyti numatytus kiekius, net jeigu ūkininkai ir neprikūlė, tai ar negali ūkininkai pritaikyti force major ir nevykdyti sutarčių ir nenukentėti nuo, reiškia, supirkėjų? Ačiū. Padava suur tänu, tõesti on olnud kaks väga ehmatavat aastat ja me ei oska arvata, et kas need ehmatavad aastad ka jäävad, kas need äärmused. na, mes, mus nustebino ir išgaisino, nežinom, ar atsitiks kitais metais tas pats ir kai kurie ūkininkai skeptiškai žiūri į klimato pokyčius. Visos šitos priemonės, apie kurias dabar kalbam ir kurių buvo imtasi, yra labai svarbios. Ir jeigu mes galvosim apie naują žemės ūkio politiką, reikėtų galvoti apie rizikos valdymą, apie tai, ką daryti ateityje, jeigu pateksime tokią padėtį, kokia buvo šiemet. Galbūt mes neturėtume kreiptis į Europos komisiją iš, iš karto. E, yra aišku, kad visuomet yra ūkininkų valstybėse narėse, kurie gali dirbti bet kokiom sąlygom dėl to mes, na, galbūt turėtume e, pakonsultuoti, patarti, ką reikia daryti išskirtinėmis aplinkybėmis, ypač sunkiomis aplinkybėmis, nes tai yra viena iš temų, kurią reikėtų aptarti, e, kalbant apie naują BŽP. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad sausra buvo labai skirtinga. Mano regione uh, kai kuriuose laukuose derlius labai smarkiai skyrėsi, nes sausra tiesiog vienus palėtė kitų ne, kilometro atstumu matuojami skirtumai. Jeigu teisingai esu informuotas, komisija atmetė Vokietijos pasiūlymą, mokestinį pasiūlymą dėl mokesčių sumažinimo. Vokietijoje 100 tūkstančių hektarų aliejinių augalų yra auginama ir jie buvo, šitie laukai buvo visiškai sunaikinti. Čia kalbama apie tūkstančius, 400 tūkstančių tonų. Bet e, mums nebuvo leista tai naudoti ir tam tikrų pesticidų e, tuose laukuose. Ir aš galiu pasakyti, kad šitos sąlygos šiemet tikrai yra nepalyginamai sunkesnės negu bet kada istorijoje. Ir tikrai klimato kaitos pasiekmes mes jaučiam jau dabar. Ar įvėl estatal egzisten ayudas? Labai ačiū. Na, šiuo metu yra iki 80 procentų pagalbos prieinamos, e, kuri gali padengti sausros e, nuostolius, jeigu atitinkate e, reikalavimus kultūrai įvairoviai. Tai yra tikrai daug fondų, kurie yra prieinami, kuriais galite naudotis. Sausos atveju nacionalinių lygmenių komisija kalba apie tvarumą, apie aplinką. Tai yra gerai, bet dabar mes susidurėme su dikumėjimu, kuris ypač paliečia Pietų Europą. Taigi ar nereikėtų naujos BŽP reformos, kuri, e, palie, kuri paliestų ir e, dikumėjimą efektyviau, kadangi dikumėjimo pasiekmes neturėtų e, būti aptariamas vien tik tai kalbant apie subsidiarumą, bet tai yra rizika, kuri paliečia mus visus ir es turėtų labiau remti Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai, nes pažiūrėjau, ką komisija nuveikė Niderlandų labui ir iš tiesų tikrai priemonės yra tinkamos ir buvo atsakyta į ūkininkų draugijų klausimus, e, buvo įgyvendintos tam tikros priemonės, bet aišku, mus ištiko krizė, ištiko, e, ištiko katastrofa, e, ketvirtadalį bulvių derliaus praradome, per, bus, per mažas bus kukurūzų derlius, tai bus tikrai labai aukšti ir dideli kaštai Ir aišku, pašarų nepavyko paruošti tiek, kiek reikia. Reikės įsivežti tam tikrus dalykus iš Junktinio Amerikos valstybių, iš Brazilijos. E, man atrodo, kad šitos temos, šitos problemos mes neišspręsime per porą minučių. Aš pasižiūriu, e, kokia yra Niderlandų situacija ir yra e, tam, kad negauna Niderlandai lėšų iš tam tikrų fondų, bet negalima kalbėti apie bendrą situaciją, negalima tų priemonių taikyti visam sektoriui. Deja, sausra turi skirtingą poveikį visose ES valstybėse ir kai kur dramatiška tikrai situacija, kur ūkininkai turėjo netgi e, atsisakyti savo galvijų, paskersti juos. Tai tikrai tokia ekstremali situacija, tačiau nepaisant to, man klau, kyla toksai klausimas. Beje, aš tikiuosi, kad komisija elgėsi teisingai ir išnaudojo visas galimybės. Ir nepaisant to, man kyla klausimas, ar valstybės narės tą sugebėjo padaryti, ar jos iš, išnaudojo visas priemonės. Ir taip pat man kyla klausimas dėl tos mokesčių lengvatos nuo, nuo pelno, ką pasiūlė Vokietija srityje, kodėl e, komisija atmetė tą pasiūlymą ir e, kodėl pagal omnibus direktyvą yra numatyta, kad galima 20 procentų kompensuoti, o, o, o Vokietija e, pasiūlė programą, kuri yra netgi griežtesnė, kai yra kalbama apie 30 procentų palyginus su praėjusiais metais. Tai aš nesuprantu, kodėl mes galime padėti ūkininkams pankstindami išmokų terminą domina, bet ne, negalime padėti kitaip. Bom, venho eh, testemunhar a situação dos Açores, onde... Aš norėčiau pakalbėti apie situaciją Azorose. Nuo kovo mėnesio ten vyrauja sausra ir iš tiesų eh, situacija yra tikrai katastrofinė. E, tai, kad tiesioginės išmokos bus išmokėtos anksčiau, to nepakaks tokiame regione, kur yra vien tik maži ūkininkai. Mums reikia tiesiog struktūrinio atsako į problemas. E, reikia kalbėti apie kažkokį vandens tiekimą, apie vandens tiekimo sistemą, e, reikia kažkokios naujos laistimo sistemos. Pani poseł Vacna. Dankjewel, meneer de commissaris, meneer de voorzitter. Dėkoju, e, ponė direktoriau, dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad mes, kolegos, visi sutarėme, kad e, kai, mano, kai konstatuojame, kad situacija Europoje yra labai dramatiška ir tą pastebėjo ir ES institucijos. E, penk, e, noriu e, paklausti dėl tų 15 tūkstančių eurų per tri, trejus metus, bet per pastaruosius metus kasmet vis buvo kažkokia katastrofa, pavyzdžiui, Belgijoje, tai to 15 tūkstančių eurų neužteks, tai galbūt galima padidinti šitą sumą ir kokios papildomos e, priemonės dar galėtų būti taikomos. Man atrodo, kad situacija tikrai yra dramatiška ir mums reikia padaryti daugiau, mes turime būti kūrybiškesni E, kad žemės ūkis Europoje išgyventų. Mes turime pasitelkti esamą e, praktiką, bet aišku ir kažkaip reaguoti į tiesioginę ūkininkų situaciją, nes, pavyzdžiui, mes nežinome, kas laukia kitą vasarą. Dėkoju. Pone direktoriau, aš esu iš Portugalijos, taip pat iš Azorų. Tai yra salynas, kuris labai nukentėjo nuo sausros, kuri vyrauja nuo kovo. Ir Portugalijos vyriausybė bando kartu su ES institucijomis e, kažkaip išspręsti susidariusią situaciją. E, žemės ūkio, ū, ūkio produkcija pagrindinė Zorose yra mėsa ir pienas. Ir dabar ypatinga, ypatingai sudėtinga situacija dėl to, kad sausra ir tos karščio bangos e, e netgi e, E, vyravo 2017 ir dabar 2018 metais e, e, dar miškų, nuo miškų gaisrų nukentėjo Portugalija, dėl to padidėjo dirbožėmio erozija. Šiemet mes tikrai susidurėme su tokiai, su, su, su baisiais gamtos reiškiniais, kai kur, pavyzdžiui, yra ekstremalus lietus, mes dabar kalbame apie sausrą, bet mes turime atsižvelgti į į, į visas e, oro sąlygas e, apskritai, nes pavyzdžiui, tos karščio bangos yra susiję ir su ekstremaliomis liūtimis. Než, negalvojau, kad dėl šitos temos taip išsiskirs mūsų nuomonės. E, atrodo, kad mes visi esame vieningos nuomonės, bet vis tik mūsų nuomonės išsiskiria. Kai kurie galvoja, kad reikia tęsti tai, tokią situaciją, kaip buvo ir jeigu yra katastrofa, tai bus pinigai iš Briuselio, o kai kurie žmonės galvoja, kad reikia keisti kaip mes apskri, ap, apskritai žemės ūkio sampratą ir elgesi žemės ūkį, ūkyje. Mes nesame vieningos nuomonės e, ir jeigu mes norime kažką keisti e, ir jeigu mes tik, o jeigu, tai mes turime ne tik imti pinigus iš ES. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, uh, câteva considerații pe care trebuie să le avem în vedere. Ponas Būda, aš kalbėsiu trumpai, man atrodo, mes turėtume atkreipti dėmesį į, kitokius, į tokius aspektus. E, sausra jau prasidėjo pirmame pusmetyje, kai buvo sunku sėti, paskui e, e prasidėjo liūtis ir buvo sunku nuimti derlių. Todėl man atrodo, kad mes turėtume taikyti tam tikras priemonės. E, ūkininkams, kad jie galėtų iš anksto nusipirkti pašarą. E, aš sakau tai, ką jau pasakė ir kolegos. E, tiesioginės išmokos, kurios išmokamos anksčiau, galbūt yra laikinas sprendimas. Yes, much, uh, um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos komisijai už pristatymą. Kai kurie kolegos jau paminėjo, kad rizikos valdymas yra labai svarbus dalykas ir tikiuosi, kad ateities BŽUP turėsime stipresnį rizikos valdymą. Taip pat mes turime kalbėti apie bendrą žemės ūkio politiką, iš tiesų politiką. Bet tai, ką paro, parodė šita e, sausra, e, kad mes, nepaisant visko, turime e, problemų. Todėl yra labai svarbus lankstumas, kalbant apie tam tikras. E, taisyklės. Ir aš e, e, džiaugiuosi, kad buvo e, pritaikytas atitinkamas lankstumas, bet yra tam tikros taisyklės, už kurias atsakingas aplinkosaugos generalinis direktoratas. Ir, ir pavyzdžiui, yra E, periodas, e, e, kuris yra griežtai apribotas datomis, kada tu gali teikti prašymą. Bet dabar mes matome, kokia yra situacija, tai galbūt būtų galima išplėsti tą periodą paraiškoms. Arba galima, pavyzdžiui, atsėti laukus, kad būtų daugiau ir būtų gerai, kad aiškumas ateitų šiek tiek anksčiau, dar prieš prasidant vasarai. Ponas, ponė Maginės. Na, komisija iš tikrųjų tinkamai atsakė, veiksmingai atsiliepė į oro sąlygas, kuri, kur, kur yra regionalizavimas tai netgi tokia mažoji šalia kaip Airija. E, viena šalis paveikta labiau negu kitos. Klausimas, ar koks yra ilgalaikės pasiekmes, ar jūs įvertinote e, apsirūpinimą pašarais situaciją visoje Europoje, nes kalbam apie, e, apie pašarų informavimą, importavimą, bet tai daug kainuos. Aš manau, kad jūs sumažinote poveikį javų augintojams. Tai tikrai jie, jie nepritars, kad viskas tvarko, yra mažesni derliai, bet kainos aukštesnės. Na, iš tikrųjų, tai jie nukentėjo labai. Ir taip pat e, bulvių augintojai, daržovių augintojai, jie nukentėjo labiau, tai reikia pripažinti. Bet tai yra ilgalaikis dalykas. Ir jeigu tokie, to, taip taps dėsninga, tai bus ne viena krizė ir reikės į ją atsiliepti, taip pat ir atlikti BŽUP reformą. Ponas Kaputo. Dėkoju, pirmininkė. Padėtis rodo, kad žemės ūkis yra pirmoji klimato kaitos auka. Tai taip pat rodo, kaip svarbu yra valdyti riziką ir taikyti priemonės, kurias reikia įgyvendinti geriau per ateinančią žaupą. Komisija daro, ką gali, e, kalbant apie šitą problemą ir padeda kai kurioms valstybėms narėms. Turiu du klausimus. Ši problema išplito į daug daugiau šalių, ir taip pat ir į mano, šal, mano šalis, ji nukentėjo. Ar yra numatytos priemonės e, kitoms valstybėms ir ar komisija susisiekė su visomis valstybėmis narėmis, e, kad e, iki pirmos rūpiučio, kad žinotų, kokie yra patirti nuostoliai šis pranešimas, kuris dabar yra parengtas galėtų būti pagrindas įgyvendinti naujas priemonės, teikti paramą valstybėms narėms. Na, nemanau, kad e, per tuos keturis pusę metų, kai buvau čia, rankos tai pakiltų taip aukščiau, tai iš karto, kai paklausta, kas nori užduoti klausimus. Tai yra dėl to, kad e, sausa parėtė visus Europoje, o ne vien tik tai kitur, bet visi ir čia norėtų e, kalbėti kažką daryti, kadangi žmonės kreipiasi į mus ir jie nori, kad kažkas būtų daroma. Žinoma, reikia daryti greitai per trumpą laiką, bet klausimas, kurį užduosiu komisijai, yra toks. Ar jūsų dabartiniai pasiūlymai pagal BŽUP galioja dabar ir kas pasikeis? kalbant apie greitį, kokiu greičiu bus padedama šalims, kaip bus teikiama parama ir taip pat svarbiausia, ar yra ilgalaikis planas, kad būtų galima teikti paramą ir lengvinti klimato kaitos poveikį. Taigi, kas yra dabartinėme plane, kas, pa, kas pagerins žmonių padėtį. Pone Guševska. Pone pirmininkė, turiu tokį klausimą. Aš iš Lenkijos, tai yra iš tos šalies, kur šimtas procentų e, kaimo vietovių buvo paliestos e, sausros. Ir praeis neseniai buvo nukentėta nuo potvinio ir šiandien komisija prieimė sprendimą išmokėti 12 milijonų eurų. Jeigu tos, e, tos, tos lėšos nebuvo išmokėta, tai nėra greita reakcija. Praėjo metai ir tie, kurie nukentėjo, negali atkurti infrastruktūros. Liepa 16 dieną e, Lenkijos vyriausybė dėl sausros pateikė prašymą pagal 221 straipsnį e, 13.13 reglamentas ir ar komisija ėmėsi sprendimų dėl šito prašymo, e, kurį pateikė Lenkija ir kitos šalis nukentėjusios nuo sausros, ar vėlgi reikės laukti metus ar dar ilgiau, kokios, yra, e, skir, kokios bus skirtos konkrečios lėšos. Pone Nikolson, ponas Nikolson. Atsiprašau, Na, sausra yra tikrai baisiai. Aš pas mus e, nebuvo sausos, buvo per daug lietaus, nes ten, kur aš, iš ten, kur aš esu, aš ir kolegė, ir panas Langan, lyjo nuo praėjusio e, birželio iki šių metų, iš šių metų e, gegužės žmonės negalėjo patrešti mėšlų, negalėjo kitaip reišti, tai ką daryti, jeigu būtų tinkamos sąlygos, tai nereikėtų primesti sąlygų, kad iki 13, e, po 13 lakučio ar 1 lakučio negalima kažko daryti. Tai nėra vienodų kelių metų. Aš e, turiu pasakyti, kad tikrai dirbu labai ilgai ir negalim pasakyti, kad viena priemonė tinka visoms. Taigi reikia užtikrinti lankstumą. Turiu pasakyti kai kuriems, kad tuo metu, kai aš matau, kad bus pašarų problemų šią žiemą, bet kai kurie e, žmonės yra kitoj padėtyje, turi per daug pašarų, panas Lazo. Dėkuoju, pirmininkė. Jūs e, noriu pacituoti praėjusią savaitę vieną straipsnį iš Lemondo praėjusią savaitę Le Monde pasirodė straipsnis, kur cituoju, yra mm, paskelbta, kad yra atblokuoti 140 e, milijonų eurų e, kompensuoti Vokietijos ūkininkams, o taip pat Prancūzijos ūkininkai irgi nukentėjo, bet tai ar e, kaip bus kompensuojama e, Vokietijos ūkininkams ir aišku visos palit, šalis palitos, tai Prancūzija, e, Vokietija, Švedija parengė savo gelbėjimo planus ir klausimas būtų toks, ar komisija kreipėsi į kiekvieną šalį, kaip valdoma krizė, krizė vietoje. Dėkuoju už klausimus. Gerbimas direktoriau. Labai ačiū. Aš atsakysiu kai kurios konkrečius klausimus. Pirmiausia, kas bus, jeigu yra tokia patėtis, kai mes taikom šitą pasiūlymą BŽP. Aš manau, kad reakcijos galimybė ir lankstumas bus valstybių narių rankose kurios gali e, reaguoti iš karto. Jos neturi klausti Briuselio, prašyti sprendimo, taikyti išimti, išlygą pagalbai arba e, sustabdymo laikotarpį ir leisti e, ūkininkams tvarkyti jų ūkius taip, kaip jiems tinka pagal situaciją. Na, jeigu mes taikysim pasiūlymą, tikrai viskas pasikeis. Lankstumas bus valstybių narių rankose pagal tą situaciją, kokia yra laukose. Ir mes nenustatysim visų elementų Briuselėje. Nereikia jų pakeisti per sprendimą. Yra procedūra, kur reikia laiko konsultacijų ir taip toliau. Viskas bus valstybių narių rankose. Turiu pasakyti, kadangi ponas Dantan uždavė klausimą, ar komisija veikia greitai Manau, mes stebėjom situaciją nuo pat pradžios ir darėm kaip įmanoma greičiau, kad priimtume sprendimą, bet vis dėlto iš valstybių narių turi, pas, kad jos pasakytų, pas mane problema ir e, man reikia pateikti prašymą ir taikyti išlygą. Taigi, mes žiūrim, kokia yra aplinka ir kokia yra klimato kaita tuo pačiu metu. Taigi mes turime veikti ir pasiekti rezultatų e, klimato kaitos ir tie, nes klimato kaita mus, mus paveikia. Taigi reikia labai rimtai žiūrėti, kokiu veiksmu įmamės pagal BŽUP, e, užtikrinant, kad mes saugome aplinką ir ribojam klimato kaitą. Žinoma, buvo klausimai konkretus, jeigu e, kas bus dėl pašarų. Mes vėlgi tai vertiname ir galim užtikrinti, kad kai dėl atsargų turime pakankami pašarų Europoje, nes laimiai buvo kaupiami pašarai e, Europoje. Taigi pavojaus nėra. Jeigu reikia e, būti proaktyviems ar reaktyviems, na, reikėtų BŽUP e, suteikti daugiau priemonių ypač tam, kad būtų padedama tvarkyti riziką, valdyti riziką. Mūsų ūkininkai turi patys turėtų priemonių, priemonių apsaugoti save. Tuomet galėsime e, naudotis rizikos valdymo priemonėmis. Mums nelabai sekėsi, reikia tikinti ūkininkus ir administraciją, kad jiems reikia šitų priemonių. Jeigu būtų tarpusavę fondai kažkur ir gyvulių augintojai, ūkininkai galėtų kreiptis iš karto ir spręsti e, problemą, jeigu trūksta pašarų. Bet dėja buvo labai mažai valstybių narių, kurios turėjo šią finansinę priemonę ir e, jos keitė rizikos valdymo tvarką ir pajamų stabilizavimo tvarką, kad tai būtų patrauklesnė tvarka ir aš manau, kad valstybės narys parinks savo geresnių instrumentų, bet vėlgi e, rimtai reikėtų žiūrėti BŽUP, kiek tai susijęs su klimato kaita. Aš suprantu šitą diskusiją, mes tikrai turim kažką daryti, turim skatinti tokią sistemą, tokią tvarką, kuri būtų naudinga aplinkai, klimatui ir apie tai reikia kalbėti rimtai. Komisijos reaktyvumą. Žinoma, yra jau elementai, kuriuos turi valstybės narės savo rankose. Mes daug išaiškiname, diskutavome dvišaliai su daugeliu valstybių narių šio laikotarpiu ir pasakyti, kad jūs turit savo rankose priemonės, naudokit. Pavyzdžiui, paskelbti, kad yra force majoras. Tai yra egzistuoja priemonė, jeigu e, ūkininkas kreipėsi į mokėjimų agentūrą, kad pas mane force majoras, tai jam turėtų būti netaikomos nuobaudos, bet valstybė narė turi pripažinti, kad yra force major. Mes labai plačiai ją aiškiname, kad jeigu jį taikome regionui, tai tuomet reikia netaikyti administracinės naštos, kiekvienas ūkininkas turi kreiptis ir mes skelbiam force majorą konkrečiam e, regionui ir to regiono ūkininkai nebus baudžiami, jeigu jie neįvykdė žalinimo reikalavimų. Taip pat daug aiškinome konkrečiais atvejais valstybėm narėm, bet vėlgi dėl išlygų, dėl šimčių reikia žiūrėti, kokia yra padėtis. Mes norėjome leisti ūkininkams gaminti daugiau pašaro, pasiruošti daugiau pašarų, sutikti jiems reikalingą laisvę pagal žalinimo sąlygas, kad jie paruoštų daugiau pašarų, bet vėlgi sutikti jiems lankstumą auginti vienokius ar kitokius grūtinės kultūros javus ir suteikti jiems e, lankstumą, kad jeigu, pavyzdžiui, jiems nėra e, galimybė pasėti žiemkenčius, tai kad būtų galima žaisti su galimybė e, auginti vieną kultūrą vietoje kultūros, nišinio, kultūrų mišinio, kaip dabar reikalauja teisės aktai, arba auginti vienus ar kitus javus, e, kurios, grūdinės kultūros, kurias galim būti panaudoti pašarams. Na, manau, kad mes gana greitai sureagavom e, pagal procedūrą ir mes tikime, kad galim pasiekti rezultatų prieš antrąją e, išimtį, nes pirmojų patvirtinta ir padinti naudą. Buvo klausimas, ar mes vertiname padėtį taip, komisija nuolat e, kontaktuoja su valstybėm narėm ir to yra e, terminas, iki kada reikia, kad valstybės narės pateiktų informaciją apie poveikį, taigi mes vertinsim tą informaciją ir žiūrėsim, ar reikia imtis kitų veiksmų. Ir tuomet e, mes jūs informuosime. Na, manau, kad jūs atsakėte, buvo atsakyti kai kurios klausimus ir kokios yra priemonės e, iš, iš sąjungos pusės reikalingos. Ne vien tik tai išmokos, papildomos išmokos, bet e, e turėti atitinkamų lėšų, nes e, valstybių narių biudžetai neišlaiko šitos naštos susijusios su e, poreikiu remti ūkininkus ponė Straupė, bet tik tai minutėlė jums. Ačiū pirmininkė, aš tikrai noriu išgirsti atsakymą, manau, jis svarbus ir kitiems. Jūs sakėt, kad valstybė narė gali paskelbti force majeure ir netaikyti tam tikrų sąlygų, bet ar gali ūkininkas neprikūlęs derliaus, pasirašę sutartį su žaliavos tiekėju, nevykdyti reikalavimo, netiekti reiškia, sutartinio kiekio ir pritaikyti sutartį savo force majeure. E, nes šiandieną e, supirkėjai reikalauna iš ūkininko, kad jis įvykdytų tą kiekį, kuris yra iš ankstinį sutartį, o ūkininkas prikūlė pusę derlius. Ką jam daryti? Panie, po, panie pośle, proszę w tej sprawie także skierować. Gerbiamas parlamento nariai, e, prašome raštu pateikti tokį klausimą. Raštu prašome pateikti klausimą, panas Despum. Pone Dimitro, aš taip pat turiu konkretų klausimą. Biolog... Ekologiniai ūkininkai taip pat nes... nepririnko pakankamai pašarų. Ir ar yra taikoma jiems kokia nors išimtis dėl ekologinių ūkių ir dėl pašarų? One minute, please. Yes. The question of additional... Klausimas dėl papildomo finansavimo iš komisijos. Aš prašau, kad komisijos narys tai atsakyti. Aš to ne pats negaliu atsakyti. Klausimas, ar e, ūkininkams bus leidžiama netaikyti, nevykdyti įsipareigojimų e, pagal bažaupų išmokas, kad jie galėtų gauti išmokas be baudų, be nuobaudų. Na, bet e, sutartiniai santykiai yra sutarties reikalas. Tai reikia išsiaiškinti, tos komercinius santykius, su, ką jie sudarė su naudos gavėjais, tai nėra bažau pareikalas. Kai dėl organinio ūkininkavimo, bioūkininkavimo, tai šiam ūkininkavimui jie gali naud, pasinaudoti visomis išlygomis, kurias mus, e, mes teikiame, jie gali turėti didesnę naudą ir jiems, o kai dėl išimties, jeigu jie yra patekę tokią padėtį susijęs su žalinimo reikalavimus, jiems bus netaikomi tie reikalavimai, nes organinis ūkininkavimas e, tai yra susijęs su žalinimu, tai gali būti tokiu atveju, kai bus taikomas tokios pačios išimtis. Gerbėmieji, labai dėkojom ponui direktoriui. Aš prašyčiau, kad e, sekretariatas konsultuosi su koordinatoriais ir jų patarėjais ir aš manau, kad čia komisija galėtų, mm, galėtų kreiptis į komisijos pirmininką, nes tai yra didelė grėsmė apskritai konkurencingumui Europos žemės ūkiui atsižvelgiant iš situaciją. Taigi čia nepakanka tų kvotų, kurios yra, susi, kurios yra komisaro kompetencija, nes kalbam apie 50 ar 30 milijonų eurų. Čia galim būti kalba apie daug didesnę sumą ir tai bus susijęs su valstybių narių biudžetu. Taigi aš manau, kad šiuo atveju reikėtų, kad atsilieptų komisijos e, pirmininkas arba, arba e, komisija to užsimtų. Na, galbūt aš paprašysim platesnės informacijos ir jeigu rytoj būtų galima gauti informaciją iš valstybių narių, tai prašysim tos informacijos patikti ją per plenarinę sesiją. Prašau pasikonsultuoti kontaktuoti su koordinatoriais. Dėkuoju, dėkuoju gerbiamas direktoriui, kad jūs e, visą rytinę posėdžio dalį su, praleidėt su mumis, taigi pailsėkit dabar ir dėkui už tai, kad atėjote ir dėkojom už jūsų darbą. Dabar 18 darbo turkės punktas. 18 darbo turkės punktas, kadangi 17 turstysim šiek tiek vėliau, toks buvo prašymas. Ir dabar ponas Agnių aplinkos ir klimato politikos programos steigimas, programa LIFE. Na, jūs geriau tai padarysite, aš jums suteikiu žodį. Na, tai didžiulė svarbi diena parengti e, nuomonę ir šiandien mano gimtadienis. Uh, tai vargu ar buvau kada gimtadienio vakarėlį, kur daug žmonių nenori, kad aš būčiau laimingas. Taigi nuomonės projekto rengimas buvo košmaras. Kreipiausi Philip Foster, kuris baigė Kebindžą fiziką ir mes, e, jis e, bendrauja su mokslininkais, kurie dirba e, klimato srityje, taigi visi klausimai jam turėtų būti siunčiami. Na, daug kartais teigiam, daug dažnai kalbam apie neįgymą ir per pastaruosius tūkstantį metų pokyčiai vyko ir dar bus tų pokyčių. Aš tikrai nesitikiu Armagedono, nes aš tikiuosi, kad ir mano šalis, ir ūkiai galėtų gali pagerinti klimatą ir orą. Na, aš e, esu žalesnis už žaliuosius. E, East Anglijos universitetas netoli mano namų turi klimatologijos katedrą, ten neseniai vyko konferencija, kuri pradėjo, e, kuri kalbėjo apie žmogaus sukurtą sukurtą klimato atšilimą. Na, aš lankiausi šit, E, šitam renginyje ir e, mokslininkai labai rimtai sakė, kad po 30 metų jungtiniai karalystiai bus viduržėmė jūros klimatas, o jūros lygis pakils bent vienu metru, o gal ir penkiais ar dešimt metrų. Aš e, tiesiog tai išgirdau ir pradėjau imtis veiksmų, aš pradėjau auginti tuos, tas gadinės kultūras, kurios auga e, viduržėmė jūros regione, bet man nepavyko per pastruosius 11 metų arba nušaldavo pavasarį, arba deržius būdavo menkas. Ir aš tiesiog e, nieko nepasiekiau, bet 17 metais nebuvo kažkokio drastiško atsilimo. Kelios žiemos nuo 10 metų pakeitė padėtį. Kai kurios žiemos buvo, žiemos buvo e, tokios atšiaurios, kad aš praradau dalį derliaus dėl šalnų. E, ir e, prieš tai, kalbėjau su mokslininkais ir jie sakė, kad nebus šaltos žiemos dėl CO2 ligmens. E, daug neprofesionalių e, e, elektroninių paštų laiškų, kurie buvo nusisti į Anglijos universitetą ir jie rodo, kad statistika yra manipuliuojama taip, kaip kam tinka. Ir mokslas tapo religija, kur vadovėliai tampa Biblijomis ir, na, buvo kalbam apie IPCC ir jo e, vadovas buvo gelžinkelio inžinierius, kuris ne, nesusijęs su klimatu. Ir klimato poveikis, ar tai bus karštis ar, ar drėgmė ar šaltis, tai bus susijęs su CO2, bet kiti faktoriai buvo ignoruojami. Ir nuomonės projekte mes nurodėme, kokie yra pagrindiniai klimato kaitos sukėlėjai ir e, jie, jų nepaveikia žmonė, nei, nei, nei ūkininkai. Mes rėmės palidovų duomenimis, e, CO2 kiekį didelį virš pusiaujo, kur žmonių veikla yra minimali ir buvo siekiama su e, kaip sumažinti CO2, na, arba e, ką daryti, arba ūkininkai mažiau naudos techniką ir e, žemė pudimuos. Ir didžiausia problema yra tai, kad neapibriešti tikslai, kas yra pagerinimas, pagerinti pasaulio klimatą ir koks e, to poveikis yra sumažintas CO2, ar mažinti produkciją ir sumokėti už tai, bet CO2 sumažės nuo 400 mm, dalelių milijonų iki 480 vis tiek žemės ūkis nukentės. E, na, kai dėl galvijų auginimo vėlgi buvo, buvo griebtas tos minties ir buvo kalbam, tiesiog pasigrėpta mintis ir yra e, parengta, parengtas toksai aparačiukas, kuris e, sumažina tipo CO2, kiek tai yra susijęs su viena karve. Na, e, vienas šitname dujos yra pakeistos kitom dviem. Taigi vis tiek ta, konver, ta konversija, tas pakeitimas nieko nepakeičia, vis tiek yra iš, išmetimai į atmosferą. Bet e, galima keisti e, auginimo, gyvulių auginimo e, programą ir mažiau trajuojančių gyvulių auginti, bet vis dėlto yra nedideli uh, skaičiai, bet galbūt, jeigu karvės metabolizmas yra netinkamas, tai reikia ją tiesiog paskersti. E, didžiausi klimato kaitos e, kaltininkai tai yra e, ankštiniai, bet vėlgi komisija nori, kad mes augintume daugiau baltyminio augalų. Taigi reikėtų rim, ren, rinktis tais, e, tuos augalus, kurie mažiaus, mažiau e, turi azoto oksidą, bet vis dėlto, jeigu komisija turėtų, būtų, būtų protinga, tai darytų tai, ko nenori žaliųjų lobistai. Na, e, vis dėlto E, ūkininkavimo veikla e, keičia aplinką ir adaptacija yra pagrindinis žodis, bet vis dėlto mes turim prisitaikyti prie šitų pakeitimų, o ne daryti kažką, kas užkirstų tam kelią. Ir ūkininkai nėra pasirengę e, mažinti savo veiklos tam, kad pagerintų pasaulio klimatą. Dėkui. Labai ačiū. O dabar perikime prie diskusijų ir pirmiausia, ponė Šrajer. <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuomonės projektą. Dabartiniam biudžetui komisija siūlo 60 procentų padidinti LIFE finansavimą. Tai yra 45 milijardai euro, eurų, kurie bus skiriami tarp 21 ir 27 metų. Pranešėjų, EPP pranešėjo nuomonė nėra visiškai priimtina, tačiau atsižvelgiant į tam tikrus taupimo, tam tikras taupimo priemonės kitose srityse, kaip žemės ūkis ir žuvininkystė, Mums atrodo, kad 60 procentų padidinimas yra gerokai per didelis, todėl mes klausime komisijos, ko jis siekia tokiu padidinimu, kokia yra jos vizija. Žemės ūkija mes na, naudojame habitato direktyvą, buveinių direktyvą, kuri vadinasi habitat, ir ten yra priemonių, pakankamai priemonių numatyti. Uh, kažkokiu tai programu, bet e, ar tikrai mes dabar tikimės naujo ledynmečio vargu, ar tai yra moksliniais tyrimais pagrįsta vizija? Na, e, aš manau, kad programos e, susijimas su klimato kaita, kurią sukelia žmogus, dar turi būti diskutuojamas. Juk ir mokslas pritarė tokiai išvadai, kad žmo, klimato kaita yra sukelta žmogaus veiklos ir APP šitai nuomonį pritarė. Manau, kad programas tiesiog reikia susijęti, reikia jas, e, kaip siūlo pranešėjas, bet mums atrodo, kad komisijos pasiūlyme šiek tiek trūksta artumo piliečiams. Life fondo reglamentavimas yra pernelik toli nuo piliečių ir piliečiai ir ūkininkai turi būti įtraukti į tą programą. Uh, Natūra 2000 programoje saugoma daug visokių dalykų. Vienur tai apima tik hektarą, tačiau Vokietijoje, sakysim, yra labai, didelis, labai dideli reikalavimai tam, kad būtų pripažinta kažkoks tai regionas Natūra regionu. Manau, kad e, tokie skirtumai yra gal ir neteisingi kai kurių atž šalių atžvilgių. Mums reikia bendresnių taisyklių. žemės ūkio fondai labai svarbus ir antrajame ramstyje valstybėms narėms. Tai yra tikra tiesa, tačiau to nepakanka. Žemės ūkininkai dirba su žeme ir reikia į juos kreiptis ir reikia kažkaip paskatinti ūkininkus naudoti mažiau dirbtinių trašų ir kitų yra įvairių galimybių tą padaryti ir mes labai daug temų tiesiog dar nesame aptarę, per daug mažai apie tai kalbame. Ir aš manau, kad tikrai šį reglamentą dar tikrai būtų galima patobulinti taip, kad jis būtų naudingas ir ūkininkams. Tam, ir tam, kad padidintume rūšių įvairovę. Šešėlinės pranešėjimas dvi minutės, panas Madjur. Dėkoju tikiuosi, kad būsite nuolaidus ir man lygiai taip, kaip ir prieš tai kalbėsim kolegai ir suteiksit man daugiau laiko. Kartu kaip e, su žalysiais mes socialdemokratai Birželio 21 komitete protestavome prieš pono Anijų skyrimą live programos pranešėjų. Bet daugim, dauguma konservatoriai nubalsavo už. Iš to, kaip, kas čia pateikta, jūs matot, kad mes buvom teisūs. Mes galim tikrai negalim neikti e, klimato kaitos ir negalim patikėti tiems, kurie neigia ją tokio svarbaus pranešimo rengimo. Netgi Britanijos laikraščiai, ne vokiečių, bet Britanijos laikraštis vakar parašė apie tai, kokią siaubingą nuomonę pateikė ponas Agnew. Ir cituojamas Britanijos mokslininkas, kuris kritikuoja visą šitą jo pateiktą informaciją ir ta nesąmonė, kuri čia yra pateikta, tai net dinozaurai nebūtų tais laikais išgyvenę, jeigu iš tikrųjų būtų buvę taip. Ir dabar remdamiesi šito pranešimu mes tikimės formuoti savo politiką. Yra suplanuota nuo 21 iki 27 metų išleisti 4,5 milijardo eurų atskiroms programoms šioje srityje. Žemės ūkio komitetas netenka galimybės pateikti savo rimtą nuomonę tokiam, e, tokiam pinigų leidimui, kadangi paskyrėme pranešėją, pranešėjų asmenį, kuris neigia klimato kaitą. Žmogaus veikla, jo nuomonė, neva neturi įtakos CO2 kiekiui ir pagal jo nuomonę nėra jokios prasmės taikyti priemonės, kurios mažina CO2 išmetalus. Tam mes negalime pritarti, mes e, tam prieštaraujame ir mes manome, kad pono Egnių nuomonė, kad e, pastangos sumažinti klimato kaitą ar išmetalus yra beprasmės, mums jį yra neprimtina. Jis E, nevariamėsi geologo ir astrofiziko duomenimis. Ir ponas Enijų šiandien švenčia gimtadienį, tai aš jam padovanosiu tokią dovaną. Potsdame yra garsiausias klimato kaitos institutas ir jo mokslininkai bei garsus klimatologai pateikė visai kitokią nuomonę. Jų studija jūsų pateikta studija remiasi labai nerimtais metodais ir skaičiuoja šimtų milijonų metų duomenis. O mes kalbam tik tai apie dvi kartas - dvi prieš mus ir dvi po mūsų. Būtent šiame laiko tarpsnyje mes turime veikti ir būtent šiuo metu mes ir konstatuojame tokius dramatiškus pasikeitimus. Manau, kad mums reikia, aišku, galvoti toliau negu kad tik tai mūsų kadencija, bet mes neturime dabar mąstyti apie tai, kaip pasaulis atrodė prieš šimtą milijonų metų arba atrodys po tokio laiko. Na, o dabar apie trečią programą Life. Labai džiaugiuosi, kad buvo padidintas lėšų skaičius, galėtų būti padidintas ir dar daugiau, kaip tą pasakė aplinkosaugos institucijos. Tam Dėl to mes galėsime pasiekti savo 2030 nustatytus klimato tikslus. Tam, kad to, tą padarytume, mums reikia 170 milijardų kasmet investicijų. Ir LIFE programa dabar nepribojama kažkokiu laikotarpiu, ji galės tęstis ir po 27 metų. Tai irgi yra labai geras ir prasmingas dalykas. Savo pozicijoje ir savo pakeitimų pasiūlymuose mes mėginsime šitą nesąmonę, kurią jūs šiandien mums pateikėte ir kurią sukritikavo mano minėtas institutas, mes bandysime tą paneigti ir kritikuoti ir pakeisti. Ačiū. Pani posū, prekručiuo, pani 4 minutai. Na, jūs e, kalbėt keturias minutės. Na, bet laukiame pakeitimų, ponas Vaits. Danke, Vorsitzender. Dėkoju, ponė pirmininkė e, kad ponas Egnių nuolat apsijokia šitame komitete, tai čia yra jo teisė, jį išrinko e, piliečiai, ES piliečiai, gal kitais metais e, jie pamastys prieš rinkdami už ką jie balsuoja. Iš tiesų dabar ponas Egnijus su šita nuomonė bando išjuokti visą komitetą ir visą Europos parlamentą. Ir kodėl taip yra, tai yra konkretus atsakymas. Aš noriu pasakyti, kad ponas Egnijų e, buvo išrinktas pranešėjų e, dauguma balsų tų, kurie priklauso dešiniosioms partijoms ir taip pat EPP palaikė ir liberalai palaikė. Taigi tai yra partijos, kurios e, išrinko jį praneš, pranešėjų, todėl aš manau, kad mūsų vidinės procedūros yra netinkamos. Ir būtent čia, e, šiuo konkrečiu e, momentu noriu kreiptis į poną Albertą Dest ir į ponę Ulrike Müller savo e, pranešimuose paneigti šitas sąmokslo teorijas kurias dabar pateikia E, ponas Agnių, mes aišku galime turėti skirtingas nuomonės. Net yra ir moksliniai, moksliniai tyrimai, kurie pateikia skirtingas nuomonės. Bet yra. E, tam tikros mokslinės žinios, kurias patvirtino tūkstančiai mokslininkų pasaulyje ir būtent jie patvirtino, kad e, žmonių veikla daro didžiulę įtaką klimato kaitai. Tai yra mokslinis faktas. O jeigu mes kaip politikai, kaip Europos e, valstybių atstovai neatsižvelgsime į tikrovę, į mokslinę realybę, tai tuomet mumis nepasitikės mūsų piliečiai. Mano patirtis su EPP ir su liberalais e, yra e, tokia tokia, kad jie e, šiaip labai vertina mokslinius tyrimus. Todėl aš prašau jūsų e, atsiriboti nuo pono Egnių pranešimo ir nuo to, ką jis čia jame teigia. Na, gerbimieji. Kai dėl komisijos nuomonės, joje yra pakeitimai. Ir jūs, kaip šešėliniai pranešėjai, ir kiekvienas parlamento narys gali pateikti pakeitimus, na ir kok, kiek bus pakeitimų, toks bus teisės aktas. Ponas Miller, vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, jie E, žinote, kad e, dažnai spauda nereaguoja į mūsų komiteto nuomonės, todėl aš šiandien nustebau, kad jau šiandien ryte per Austrijos radiją e, netgi kolega pasisakė, ponas, ponas Leits. Pone Leits, aš jūs sveikinu už jūsų pasisakymą ir net norėčiau pacituoti jūs. E, ponas Vaits pasakė, jeigu mes e, pradėsime abejoti moksliniais tyrimais, remdamiesi sąmokslo teorijomis, tai mes diskredituosime Europos parlamentą. Aš tikrai, e, ponė kolega, pritariu jūsų nuomoniai, bet mes ateityje turėtume taip pat ir nagrinėdami glifosatą e, pasitikėti visų agentūrų e, nuomonėmis, o ne ideologijomis. Man atrodo, kad svarbiausias vienas dalykas. Jūs mus kritikuojate dėl to, kad mes pona Egnių išrinkome pranešėjų, bet juk mes visi esame demokratai. Ponas Egnių buvo išrinktas, jis priklauso frakcijai, todėl man kyla klausimas, kodėl jūs nenorite jam suteikti teisės renkti nuomonę nuomonę. E, ir man atrodo, kad mes turime e, visas galimybės keisti nuomonės turinį ir dar turime visas galimybės pa pakeisti šitą nuomonę. Pone pirmininkė, aš norėčiau pateikti Jums savo šešėlinio pranešėjo nuomonę, kuris e, taip pat turi dvi minutės kalbėjimo laiko ir jisai, mes sveikiname jo nuomonę ir norėčiau trumpai pristatyti tos nuomonės turinį. Mes kaip Aldė frakcija vertiname šį pasiūlymą. Taigi nuomonė yra tokia, mes sveikiname komisijos pasiūlymą, nes manome, kad su šita e, live programa e, bus galima e, sujungti stambes lėšas e, tyrimams ir e, žemės ūkio poreikius. Mes sveikiname tai, kad buvo padidintas lėšų skaičius ir mes tikimės, kad bus koncentruojamasi išvarę energiją. Dėl e, pranešėjo nuomonės, e, ponas Federlė sako, kad mes nepritarėme tam, kad e, kad atitinkamos kategorijos, kaip klimato kaitos susilpninimas turėtų vesti prie švarios energijos. Ir dabar, atsižvelgiant į vasaros sausrą, mums reikia atitinkamų priemonių. Mes, liberalai, pasisakome už Paryžiaus susitarimą, kuris buvo pasirašytas ir mes žinome, kad mes turime palikti švarę planetą kitoms kartoms todėl mes nepritarėme pranešėjo nuomoniai ir pateiksime mūsų pakeitimus. Na, labai prašyčiau neviršyti vienos minutės jums skirto laiko. Ponas Andriu, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Na, iš principo yra sakoma, kad dėkoju pranešėjui, na, leiskit jam nei padėkoti, nei, nei, nei, nei pagirti pranešėjui. Na, aš esu koordinatorius ir jisai ne vien tik tai diskredituoja save, tai jo teisė, bet jis susilpnina ir diskredituoja Europos Sąjungą ir taip pat parlamento žemės ūkio komitetą ir jūs, jūs, jis kenkia jums kaip pirmininkui Ir aš turiu pasakyti, kad kai BŽOP pranešimas turi būti parengtas ir mes turim prisidėti prie rengimo. Na, bet e, jūs daug ką išgirdote e, šitame, e, šitame pranešime. Na, kalbam apie Paryžiaus sutartį, apie klimato kaitos mažinimą. Na, aš manau, yra daug detalių nu, pakete, bet tiesiog Ir e, reikia pažiūrėti, kas vyksta šią vasarą. Ir ne vien tik šią vasarą, bet ir anksčiau. Kai aš gyvenu Prancūzijos pietuose, aš matau, kas vyksta ir ką reikia daryti, kaip manau, kad tas projektas yra pavojingas, tai mes turim būti budrus, tai manau, kad tiesiog tas, tas, tokia veikla yra pavojinga. Ponas Kaputo. E, grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visiš, visiškai nepritariu ponui Agniu, kai jis teigia, kad žmogus visiškai neprisidėjo prie to, kad išskiriamos CO2 dujos, kurios veda prie klimato atšilimo, e, prie klimato kaitos. Todėl aš pateiksiu savo pakeitimus, kad paprieštarauščiau jai, jam, e, e, jo pranešimui, ką jis teigia, atitink, teigia atitinkamuose punktuose savo pranešimo. Dėl live programos galiu pasakyti, kad komisija pateikė gerą pasiūlymą. E, tai yra, kad ji nori atgaivinti e, live programą ir suteikti jai daugiau pridėtinės vertės. Mes kol kas nedaug galėjome skirti dėmesio sausrai pagal šią programą, bet 60 procentų padidintas programos biudžetas e, yra tikrai svarbus dalykas tos lėšos yra e, svarbios, nes jos taip pat e, atitinka e, live programos išaugusi finansinį poreikį dėl to, kad mes kalbame apie švarę energiją ir į tai reikia atsižvelgti naujoje, naujoje daugiametinėje finansinėje programoje ponė pirmininkė, dvi dienas mes jau čia posėdžiaujame ir neturėjome galimybės pakalbėti. E, mes nuolat gauname tik pusę minutės laiko, e, kalbėjimo laiko. Aš norėčiau dar taip pat atkreipti dėmesį į projektų vertę. Projektai yra skirstomi atsižvelgiant į geografinius e, aspektus ir čia dabar yra bandoma supaprastinti reglamentą, nes yra E, rizika, kad per nelik daug dalykų bus reglamentuojami per deleguotusius teisės aktus. Dėl to taip pat pateiksiu savo pakeitimus. Kalbėtos kalba be mikrofono. And, um, you know, um, I keep a block of wood um, in my office, and I asked the block of wood this morning Žinote, kad aš turiu e, medienos gabalą e, kabinete ir šiandien aš jums uždaviau klausimą tai medienai, tam medžio gabalui kas yra e, klimato kaita. Jis man atsakė, klimato kaita, kai žinoma, kas kaip ir e, globalus atšilimas, kai kyla temperatūra dėl žmogus veiklos, deginant iškastinį kūrą ir išmetant į orą šiltamio e, efektą sukeliančias dujas. Ir vėlgi aš klausiu, klausiu, ar klimato kaita yra reikali, reali Ir jis man sakė, kad mokslininkų bendruomenė sutarė, kad dėl to, kad klimato kaita yra reali ir ji yra, kyla dėl žmogaus veiklos. Aš vėlgi medienos paklausiau. Trečią ir paskutinį klausimą kokios yra priežastys klimato kaitos. Ir jis man aiškiai atsakė, pirminė klimato kaitos e, priežastis yra iškastinio kūro e, deginimas, tai ir būtent e, naftos ir anglies, kurie išmeta į atmosferą dujas kaip anglies dioksidą. Taip pat miškų mažėjimas irgi prisideda. Kalbant apie klimato kaitą, aš sutinku su tuo medžio gablu, bet nesutinku su jų kaip. Jojo. Jojo, ponas Hausning. Pirmininkė, galime juoktis kiek norim, bet aš noriu grįžti prie Ulrikės Müller žodžių. Jūs taip dabar atrodote, liktai taip, liktai mes visą net rengiam kažkokius tai labai svarbius pranešimus. Ir mes, aišku, irgi nedaryt nesielgtume taip, kad euroskeptikas skirtume uh, pranešėjų apie Europos ateitį. Mes tikrai apsijuokėm skirdami šitą kolegą pranešėjų tokių klausimų. Juk mes jį toliau siūsime į aplinkosaugos komitetą, jisai tada bus mūsų dėrybininkas. Ar gali būti dar blogiau? Manau, kad ne. Taip, galima iš tikrųjų ir glifosato diskusiją prisi, prisiminti, Negalima šio žmogaus statyti su, į vieną eilę su tais, kurie diskutavo dėl glifosato. Jūs įžeidžiate tokius žmonės tokiu būdu. Aš išgirdau EPP nuomonę ir aš tikrai šiek tiek nustebau išgirdęs, kad e, ne va čia per daug pinigų, iš dalies čia yra pritarėma ponui Egniu, gal jūs esat kažkokie slapti kolegos. Albert Des e, taip pat sakė, kad jis, jis net ir neslėpia, kad jis netiki, kad klimato kaita yra sukurta žmogaus. Jis sako, tariamas, tariamoji klimato kaita ir žmonės, kurie kelia paniką, vadina tuos, kurie jie tiki. Ir šiandien dar tai pasisakė ryte internete. Tai aš tikrai nemanau, kad atsitiktinumas buvo skirti poną Evnių pranešėjų. Uh, Ir manau, kad ta katastrofa jau tikrai įvyko ir aš manau, kad jeigu norime išlikti patikimi tai ir rimti, tai tiesiog nereaguokime šitas nesąmonės, kurias pateikė ponas Agnių, jis tikrai Trumpo lygio politikas yra. Mes turime kalbėti ne apie šitą pranešimą, neteisingą pranešimą, bet apie live programos ateitį ir aš manau, kad vis dar galima pakeisti pranešėją ir tai būtų mums visiems naudinga. Pan poseł Agniu otrzymał poważnego. Na, ponas Agniu e, gavo diskusijų partnerį. Jūs e, kalbu apie poną prezidentą Trumpą. Dabar žodis ponui Des. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pritarti Ulrikiai Müller. Mes turim būti demokratiški ir turime būti rimti. Jeigu argumentai rimti, pranešimą galima keisti. Aš esu politikas ir aš visą laiką kovoju už tai, kad būtų taupomios, taupomi ištikliai. Bet šitai panikos diskusijai aš nepritarsiu. Uh, net ir su medžio gabalu ar be medžio gabalo, nežinau, ne, negaliu pritarti tokiems, e, pol, tokiam politikavimui. Austrijos klimato, politiko, klimato mokslininkai nustatė, kad anksčiau oro, mm, ore buvo daugiau 6 procentais e, CO2 negu dabar. Bet Kažkada juk ir e, Kukas atrado e, Grenlandiją ir augino ten e, javus, ne veltui jį ir vadinosi Grenlandija, tai yra žalioji sala. Buvo ir kitokių įrodymų, kad klimatas buvo kitoks, kad kažkur augo vyšnios 14 amžiuje. Vokietijoje buvo didžiausias potvinis, kokį tik tai galima įsivaizduoti bet buvo laikotarpių, kai Dunojus buvo tik tai mažas upeliukas, per kurį buvo pastatytas akmeninis tiltas, per didelę upę to nebūtų galima buvę padaryti. Per 30 metų karą vyko mažasis ledynmetis, o neseniai mokslininkai pasakė, kad arba gal pasakysiu kitaip, aš pats išgyvenau 6-7 dešimtmetyje, kaip mokslininkai uh, sakė, kad artėja ledynmetis ir kur dabar tas ledynmetis jo nėra. Taigi aš būčiau atsargus vertindamas mokslininkų duomenis. Tiesiog reikia taupyti išteklius. Netikiu ir to Potsdamo klimato institutu, kurį čia kolegė minėjo. Tai yra netiesa. Ačiū. Toliau kolega Flen. Danke.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 I, I think mankind's uh, influence on. Uh... Manau, žmonijos įtaka e, klimato kaitai yra nepaneigiama, bet uh, vadinti žmogų durnium tai nieko nebus. Aš norėčiau, jis netaps mano sąjungininku. Na, aš norėčiau, kad būtume sąjungininkai, nes mano vaikų ateitis priklauso nuo to. Kalba čia yra labai svarbu, nuseklumas irgi svarbus ir ypač iš komisijos pusės. Aš manau, kad reikia didinti finansavimą šitai sričiai. Galbūt. Uh, Ta prasme, kad mes e, grėžim skylę kibire ir mėginam jį pripilti. Mes sukūrėm tokias situacijas, kai žmonės Ispanijoje gali parduoti apelsinus Junktinėse Amerikos valstijose dėl prekybos sutarčių, kai, kas, kai, kai kalba tai yra papildomumas, bet aš manau, kad tai yra anglų kalbos išdarkimas. Bet komisija, jūs nors pasakykit, kodėl mes grežiam kibirą ir mėginam jį pripildyti vandens. Dėkuoju, kad laikytės e, jums skirto laiko. Ponas Nikolson. Uh, much, Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Uh, galėčiau pasakyti štai ką. Kiekvienas turi teisę turėti nuomonę. Ir negali būti demokratas, kada tik tau tinka. Socialistai ir žalieji buvo koordinatoriai vakar ir jie, uh, jie tiesiog kalbėjo apie, apie dalykus, na, bet jie e, būna demokratai tada, kai nori būti demokratiški ir būti demokratais tokiais, kokie jie nori. Tai aš manau, reikėtų, kad visi paklaustų savęs. Štai, na, aišku, aš e, sveikinu poną Agnių su gimtadieniu, linkiu jam sėkmės ateityje dar daug gimtadienį sulaukti, bet turiu pasakyti, kad kiekvienas turi teisę turėti nuomonę. Ir kaip jūs sakėte, pirmininkė šiame komitete, komitetas dirba, visi turi teisę teikti pakeitimus, keisti pranešimą ir padaryti aiškiai, ką mes norim ir už ką mes balsuojam šitame komitete. Ir kad, kada tai bus balsavimas už kelių savaičių. Būtent taip komitetas dirba, komisija, komitetas dirba visą laiką tiek, kiek aš atsimenu. Ir aš manau, kad abi pusės yra labai ekstremistiškos ir, na, ko gero, čia ateina su amžiumi, aš jau ilgai pragyvenau šitą pasaulį, bet aš, ačiū Dievui, susiformau tokią nuomonę, kad, e, kad pasaulis ilgas, mes čia labai trumpai e, būnam e, šitam parlamente. Ir mm, mes paveldėjom pasaulį iš protėvių ir mes turim per, perduoti jį savo ateinančioms kartoms ir mes turim daryti viską, ką galim. Mes iš visų, visos pusės turi daryti viską, kad tinkamai atliktume savo pareigą. Pana San, Santos. Dėkoju, pirmininkė. Iš, iš esmės tai aš kalbėti nenorėjau. Bet po pono Anjų žodžių negaliu tylėti. Planetai skelbiama mirtis ir jeigu politikas, kuris galėtų prisidėti prie to, kad tie procesai būtų sustabdyti, kad jie būtų apgręžti. Tai yra nesuvokiama. Geras administravimas, geras valdymas prasideda čia. Jeigu norime naujų laikų, jeigu norime kitokio požiūrio, jeigu norime pakeisti planetos geologiją, neleisti žmogui jos sužlugdyti. Planeta kenčia dėl žmogaus veiklos ir mes esame tą pripažinę, uh, Ir suvokiame, kad žmonių civilizacija čia vaidina esminį vaidmenį. Ji, mokslininkai pasakė, kad mes peržengėme mažiausiai tris ribas - miškininkystė, vanduo ir, ir, ir rūšių įvairovė. Sukėlėme klimato kaitą ir jeigu nieko nedarysime, tai bus tragedija. O dabar, jeigu nežengsime to žingsnio, neįsime į priekį, tai mes nusikalstame planetą. Ačiū. Toliau, ponia Kadenbach. Ačiū. Ponės Arniul šiandien nieko iš mūsų nenustebino. Nustebino mane ankstesni įvykiai, tada, kai jis buvo išrinktas pranešėjų. Tada aš buvau nustebus. Pono despoziciją mes žinome. Uh, Gal jis yra pono Des kandidatas, bet tik ar tai, ar jis tikrai yra likusios EPP dalies kandidatas, šito nebuvau tikra, todėl labai nustebau. Mm, aš džiaugiuosi, kad aplinkosaugos komitete prane, atitinkamą pranešimą renks Aldė atstovas ir galbūt atrems šitas e, keistenybės. Žemės ūkio komitetas labai reikšmingas, kai kalbam apie klimato kaitos klausimus žemės ūkis yra vienas iš klimato kaitos sukėlėjų. Ir tokie projektai kaip LIFE gali labai daug prisidėti prie to, kad žemės ūkio politika pasikeistų šioje srityje, kad žemės ūkis bus toks, kuris e, garantuos, kad ši planeta ir toliau bus verta gyventi, kad joje bus galima gyventi. Taigi mūsų reikšmė yra didelė ir aš manau, kad aš tikiuosi, kad mes pateiksime daug pak, pak, pakeitimų ir daugiau tokių e, surprizų, kad ponas Agnių taps pranešėjų tokių klausimų, mums nebus. Aš bent jau nenorėčiau būti su tuo susijusi. Ačiū. Džiugiuosi, kad e, dirbate šituose komitetuose. Mums tai labai svarbu ir mes laukiam pakeitimų. Dabar ponė Maginės. Dėkuoju, pirmininkė. Na, atsiprašau, e, kad nebuvau e, tuomet, kaip pranešėjas pristatė šitą dokumentą. Na, kai dėl ko klimato kaitos. Čia šitoje salėje šilta, nežinau, ar, ar, ar kažką kiti pastebėjo. Na, reikia pradėti nuo savęs, nuo savo namų. Aš manau, kad LAI programa yra puikus projektas Airijoje, tinka labai mažiems ūkiams, tikrai, e, kur yra e, mažiukiai ir kraštovaizdis ir tai yra pagalba ūkininkams. Na, vis dėlto pas mus yra problem, problemų. Kalbėjome apie sorų susijusias problemas aš tai susijęju su ankstesniu pokalbiu. Taigi mane netiek jaudina e, pono Agnius nuomonė, nes jis e, su mumis nesutinka, bet manau, kad šitas pranešimas yra svarbus ES ūkininkams ir jeigu Junktinė karalystė e, vykdys programas, kaip ir ši, nes Junktinės karalystės vyriausybė mano, kad kyla problemų su klimato kaita. Be to, kalbant apie apie apribojimus maisto sistemoje, manau, kad vienas dalykas e, buvo tai, kad apribojimai, suvaržymai atsiranda dėl gamtos, dėl, dėl klimato. Mes matome šitą spaudimą ir tikimės, kad BŽOP reforma leis ūkininkams, kurie imasi jau veiksmų. E, klimato kaitos srityje, kad jie yra, jiems yra neatlyginama, bet be, po e, reformos e, po, po reformos jiems bus apmokama ir kompensuojami nuostoliai. Dėkui, kad šipsotės, o nemušate manęs su plaktuku. Na, šipsausi, nes jūs praleidot progą įdomios, įdomios situacijos komitete. Na, labai prašau dabar komisijos atstovą, poną Auven, jeigu galima trumpai pasisakyti, būtume dėkingi. Thank you, Mr. Chair, uh, and thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Angi už jūsų projek nuomonės projektą, kuri mėgina paneigti klimato kaitą ir LIFE programos naudą jeigu suprantu, jūsų logika yra tokia, kad nereikia mažinti CO2 iš metalų ir CO2 yra vienas iš žemės ūkio draugų jūsų nuomonė. Ir mm, live programa turėtų nesistengti prisiderinti prie dabartinės situacijos, bet turėtų galvoti apie būsimą klimato atšalimą ar ledinmetį. Vis dėlto dauguma mokslininkų ir politikų remia priemonės, e, kurias galėtų sumažinti uh, klimato kaitą. Ta juk padarė ir 171 valstybė susirinkusi prieš keletą metų į Paryžių, kur nutarė iškelti tikslus, sumažinti ir neleisti temperatūrai kilti daugiau negu 2,5 laipsnio, sumažinant išmetalus. Dauguma mokslininkų ir dauguma valstybių remia tokias idėjas ir Europos Sąjunga. Uh, pasisiūlė sumažinti 40 procentų CO2 iki 30 metų, tai yra mūsų įsipareigojimas pagal Paryžiaus susitarimą. Ir mūsų visi teisės aktai jau yra priimti, kurių reikia tam, kad tai įvyktų. Parlamentas dalyvavo šiame procese kaip bendras sprendimų prieimėjas per emisijų priekybos sistemos atnaujinimą. Uh, pasidalinant naštą, energetikos efektyvumo, atsinaujinančios energijos rytyje jau yra priimta daugybė teisės aktų, jie jau yra vykdomi, įgyvendinami ir mes sieksime to tikslo realizavimo ir mums gana neblogai sekėsi paskutiniu metu. Uh, Mes tą darome jau daug metų ir tikimės, kad ateityje tai taip pat sėkmingai darysime, atsiras naujų technologijų tam, kad ES galėtų sukurti daug naujų darbo vietų ir pasiekti savo klimato tikslus. Kas dėl mokslo, jeigu kiek aš suprantu ir kiek esu skaitęs, to nedid, mažojo ledinmečio fenomenas yra kvestionuojamas. E, ir nėra tikra, kad toks ledymetis jau buvo XIX amžiuje, mokslininkai nė, nėra tuo įsitikinę. Klimato kaita, žinoma, vyksta. IPCC, klimato kaitos taryba, šių metų spalio 8 dieną pateiks naujausius duomenis ir idėjas, kas dėl klimato kaitos, tą verta būtų žinoti dar prieš jums balsuojant, ir pateiks idėjas, kokiu priemonių galima būtų imtis klimato kaitos stabdymui. Komisija šiam pasiūlymui, LIFE pasiūlymui, e, pritarė visų mastų ir mano, kad švari energija ir klimato kaitos mažinimas yra kaip vienos rankos pirštai. Ir Mes manome, kad tai galėtų pas, turėti tam tikrą sinergijos efektą ir padėti pasiekti mūsų tikslų ateityje. Ačiū. Dėkuoju, o toliau kalbos ponas, kalbės ponas Agnių. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Na, manau, per devynis metus, kuriuos aš čia būnu, nebuvo tokio karto, kad aš būčiau tiek smarkiai pasmerktas. Na, aš tuo aišku didžiuojasi, čia rekordas. Na, aš visiems suteikiau galimybę e, atsakyti ir pažiūrėti, kas vyksta. Aš suteikiu jums galimybę, ar jūs pasinaudosite ar ne, tai čia jūsų reikalas. Aš e, esu įstikinęs, kad jūs to nepadarysit, bet šita nuomonė dabar yra formalus teiginys, jie yra dokumentų paketuose ir ir, ir archyvę ir pasenęs aš džiaugsiuos, kad tai padariau ir nesilyginu su Galilėjum, bet jis buvo vienintelis vienas vienu metu ir pasakė, kad nes ne, ne Žemė sukasi aplink Saulę, bet atvirkščiai. Taigi sėkmės, kad, kad ne, ne Žemė sukasi, sukasi aplink Saulę nes Saulė sukasi aplink Žemę, atsiprašau. Na, aš linkiu jums visiems sėkmės ir, e, kažin, ar buvo tokia nuomonė, kuria būtų šitaip e, baisiai susidomėję visi. Na, ponas Šrair, dar jums minutė. Pone pirmininkė, norėčiau užduoti konkretų klausimą komisijai. Kodėl čia yra skiriama daugiau lėšų, kodėl taupoma kitose sritise? Aš dar norėčiau pakalbėti apie APP, nes yra tam tikri dalykai, kurių mes nepalėtėme, bet visų pirma reikia konstatuoti e, faktą ir reikia padaryti viską, kad šitas lėšas galėtų panaudoti ūkininkai. Ir manau, kad mes turėsime teikti pasiūlymus, kurie e, įtakotų tai, kad šitos lėšos, kuriomis yra padidinta šita programa, tektų ūkininkams. E, Dėkuojam ir, ir dabar laikas klausimams. Pone Maginės, jums pusė minutės. Dėkuoju, dėkuoju, John. E, na, žinau, kad kai jūs esat pranešėjas, tai jūs turite būti pasirengęs priimti kompromisus, jūs turite atsižvelgti į kitus. Taigi, e, tikrai vienintelis būdas, kaip jūs darot pažangą ES, tai ir prieidami kompromisu. Bet jeigu balsuojam išstoti iš ES, na tai jūsų komentaras yra jūsų atsakomybė, kas taip sakė. Proszę Państwa, e, po... Gerbėmieji, e, pas, pakeitimais galim pakeisti viską. Laukiame jūsų pakeitimų pasiūlymų ir manau, kad jų, jos gaus paramą ir bus parengta tinkama pono Aknių nuomonė. Taigi laukime, kada pateiksite e, pakeitimus, nes tiesiog tokia tvarka, tokia procedūra. Tai vienas dalykas. Na, ponė Agnių, e, taip jau likimas lėmė, kad jūs gavot tokią dovaną pristatyti šitą, e, šitą nuomonę per gimtadienį. Taigi siunčiam jums geriausius gimtadienio linkėjimus. Na ir e, kokia bus nuomonė, kurią parengs komitetas, tai nuo mūsų priklauso. Mes visi tai suvokiame Taigi, pirmiausia, norėčiau dar kartą padėkoti už diskusijas ir noriu padėkoti ponui parlamento nariui. Mat Karfi, nes jis sutiko, kad jo siūlomas darbo turkės punktas buvo E, būtų perkeltas į kitos dienos e, darbo tvarkę, nes e, šiandien jau vėluojam. Taigi labai dėkoju Jums už Jūsų supratimą ir dabar pereiname prie 19 darbo tvarkės punkto Sąjungos kosmoso programos sudarimas ir ES kosmoso programos agentūros įsteigimas. Čia nuomonės referentė yra ponia Baltmans iš Alde. Džiaugiamės ir sveikiname Jūs. Na, aš ne nepristatysiu to klausimą, taupau laiką. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, pabandysiu kalbėti trumpai, nes, man atrodo, mes dar turėsime progų pakalbėti šią temą. Šitas reglamento pasiūlymas yra labai svarbus, kalbant apie e, Europos stebėjimą iš kosmoso. E, Todėl yra labai svarbu užtikrinti atitinkamą finansavimą ir atitinkamą lankstumą ateityje. 16 milijardų eurų yra e, teikiama šiai programai, pagal kurią galėtų būti įgyvendinamos programos Galilėjo, Egnos ir Kopernikus ir kad būtų galima patobulinti šitas problemas bei įgyvendinti tam tikras iniciatyvas. Mus tenkina komisijos pasiūlymas, mes čia matome tikrai, kad yra supaprastintos tam tikros nuostatos susijusios su ES kosmoso programa ir mums tai yra tikrai labai svarbu. E, bet dabar grįžtant prie bendrosios žemės ūkio politikos, nes tai yra mūsų e, darbo tikslas, mes e, dažnai remiame stebėjimais iš kosmoso ir būtent Kopernikus programa padėtų pagerinti prieigą prie tam tikrų dokumentų. Ir to, tie duomenys suteiktų pridėtinės vertės aš teikiu tokį pasiūlymą e, šioje savo nuomonėje, kad reikia būtent Kopernikus programai skirti daugiau lėšų, kad galėtume, e, e, kad jį geriau atitiktų naują ES politiką. Ir aš norėčiau pasiūlyti, kad mūsų komitetas paprašytų dviejų papildomų milijardų Kopernikus programai. Tai atitiktų bendrą Kopernikus programos scenarijų, kad galėtume galėtų būti panaikintos visos abejonės, kurios kilo ir e, kad būtų daugiau aiškumo. Taigi 2 e, milijardai būtų skirti e, keturioms užduotims, kurios yra išvardintos e, čia mano nuomonėje ir tai yra taip pat labai svarbu ir privačiam sektoriui, kad jis galėtų prisiderinti prie atitinkamų žemės ūkio reikalavimų. Mes turime žiūrėti, kokie yra iššūkiai. Prisimenu mūsų šio ryto ankstesnės diskusijas, pavyzdžiui, klimato kaita, sausra ir taip toliau toliau mes šioje srityje turime dar daug nuveikti ir būtent satelito ar palidovų e, e, darytos, da, daryti vaizdai mums čia galėtų padėti. Todėl prašau kolegų palaikykite mano prašymą e, dėl tų dviejų milijardų papildomų, palaikykite mano nuomonę, kurioje yra teikiami ir kiti pasiūlymai ir laukiu jūsų pastabų, e, kurias bandysiu įtraukti į savo nuomonę. E, pirmadienį rugsėjo 3 dieną yra pakeitimų pateikimo terminas. Благодаря, господин председател. Благодаря на своята колежка Хилде Валтманс. Смятам, че... Дякую. E, norėčiau padėkoti poniai Motmans. E, man atrodo, kad jos nuomonė yra tikrai labai gera ir geras pagrindas mūsų darbui, e, būtent žemės ūkio srityje. E, vis mažiau žmonių mano, kad galima išgyventi iš žemės ūkio, nes yra labai daug kliučių šioje srityje, todėl man atrodo, kad ES turėtų investuoti į papildomus tyrimus ir į technologiją susijusias ir su e, administravimu, ir su galimybė ateityje vykdyti žemės ūkio veiklą. E, aš manau, kad šioje nuomonėje mes turėtume didesnį dėmesį skirti patikimai ir aktualiai informacijai susijusiai su žemės ūkiu ir maistu. Ir todėl aš sveikinu komisijos pasiūlymą didinti lėšas, bet atsižvelgiant į paskutinius įvykius ES, tai, kas vyko su klimatu ir, ir, ir su gamta. Manau, kad mūsų ambicijos turėtų būti didesnės ir aš e, siūlyčiau e, didinti 50 procentų, e, tai yra 18 milijardų papildomų skirti. Manau, kad mes turėtume e, skirti ypatingą dėmesį dirbožėmio stebėsenai E, pavyzdžiui, mano šalyje, Bulgarijoje, e, yra ir kitokių gamtinių nelaimių e, ir mes manome, kad mes turėtume remtis 50-ojų straipsnių, kuomet yra, kur yra kalbama apie dirbožėmio situacijos stebėjimą ir vertinimą. Ponas Hoislik, vieną minutę. Dėkoju. Ačiū už šį pranešimą. Tai tikrai labai svarbis rytis, ateities technologijos, mes turime jas skatinti. Duomenys rodo, kad Žemėje vyksta tikrai labai reikšmingi procesai, dramatiški procesai, reikia aplinkosaugos stebėsenos ir ją reikia plėsti. Uh, Taip pat yra galimybių ir žemės ūkiui. Mes tik tai neturėtume turėti pernelik didelių lūkesčių. Devintajame mm, pasiūlyme jūs siūlėte naudoti šias programas ir trešiant, ir įvertinant kenkėjų kiekius ir panašiai na, nemanau, kad kosmoso programos dabar yra pajėgios nuspręsti, kiek reikia trešti vieną ar kitą lauką ir kur yra daugiau ar mažiau kažkokių kenkėjų. Bet jo, be jokios abejonės reikia įtraukti žemės ūkį į šią sritį, tačiau mūsų lūkesčiai toms sistemoms turėtų būti realistiškesni, jos gali, bet negali visko. Uh, Taip pat e, automatiškai tikrai ne, nereikšta stebėsena, kad bus mažiau pesticidų ar mažiau trašų. Mes galbūt galėtume stebėsena pasiekti to, kad tas trašų kiekis būtų naudojamas protingiau, geriau. Dėkojame, sako pirmininkas, dabar prašysime komisijos augimo direktorato. Ne, ponas Fleneganas dar paprašė žodžio, prašy, ponė Flenegan. Dabar ponas Flanagan, o paskui jūs, ponė, iš komisijos. Taip, aš norėjau pasakyti keletą žodžių apie satelitinės technologijas, palidovinės technologijas. Jos, žinoma, labai svarbios, bet tai nėra panacėja visoms problemoms spręsti. Pastarieji mėnesiai ir oro sąlygos parodė, kad yra svarbesnių dalykų negu kad e, dirbožėmio kokybės ar e, pasėlių įvairovės vertinimas iš kosmoso. Tai neišspręs problemų, bet tai gali palengvinti e, mūsų kelią. Mes galime įvertinti problemas geriau. Tai yra, toks turėtų būti tikslas. Taip, o dabar prašom komisijos atstovo pasis, pasisakyti. Dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį kosmoso erdvės strategija buvo paskelbta 16 metais, visas sektorius turėjo būti plečiamas, pasinaudojant e, visais teikiamais privalumais mūsų visuomeniai ir ekonomikai. Tai yra dar vienas žingsnis, kurį dabar diskutuojame tą pačią linkmę. Mes tengiamės supaprastinti teisės aktus tam, kad ir norime sutelkti Galilėjo, Kopernikos, Agnos ir kitas programas po vienu stogu, viskas patenka į Prahos agentūros žinę ir dokumentas yra vienas ir prisideda dar viena iniciatyva. Mūsų tikslas yra trejopas. Tai yra e, egzistuojančių iniciatyvų skatinimas ir testinumas, tam, kad tos programos, kaip galilėjo, būtų testinės, jos būtų tvarios. Antras dalykas - naujos rytys - klimato kaita, miškų naikinimas, žemės ūkis, saugumas, gynyba - visos šios, visos šios rytys galėtų būti įtrauktos į e, kosmoso erdvės e, klausimus Taip pat naujoji ekonomika, naujoji, naujos technologijos, jų taikomas, taikymas irgi turėtų būti susijęs su šiuo klausimu. Žemės ūkis ir kosmosas mažai buvo susiję lygi šiol, tačiau tikrai pridėtinė vertė čia yra įmanoma, todėl mums jūsų nuomonė yra labai svarbi. Jūs atskleidžiate, kokį vaidmenį Koperniko sukurtos galimybės gali vaidinti žemės ūkio srityje, prižiūrint pasėlius ir vertinant juos. Ir mes džiaugiamės tais e, pakeitimais, kuriuos jūs pateikėte dėl Koperniko galimybių išnaudojimo žemės ūkio praktikose ir gamybos didinime. Kaip ponia Vautman sakė, Kopernikas gali tikrai būti naudingas įvairiems žemės ūkio sektoriams - vandens valdymui, bioįvairovės didinimui, bendro žemės ūkio politikos priežiūrai, apsaugai ir taip toliau, ir taip toliau tą sąrašą galima tęsti. Kosmoso technologijos tikrai suteikia daug galimybių. Mūsų kosmoso programa, Galilėjo programa gali būti uh, tikrai gerai išnaudota. Mes džiaugiamės, kad jūs siūlote padidinti biudžetą 2 milijardais, bet mes žinom, kaip sunku bus susidėrėti dėl būsimo biudžeto pagal naują finansinę programą, dėl to dar reikės diskutuoti. Kol kas norėčiau Jums padėkoti už nuomonės. Dėkoju, o dabar vėl sutiksiu žodį panie pranešėjai. Dėkoju, taip pat norėčiau padėkoti komisijai, nes jos atsakymas tikrai buvo labai teigiamas, atsižvelgiant į mūsų pateiktą pasiūlymą. Ir kiek supratau, ir kolegos palaiko mano pasiūlymą, taigi laukiu jūsų pakeitimų. Ačiū. Dziękujemy. Poprawki zgłaszamy. Dėkoju. Galime pateikti pakeitimus iki rugsėjo 3 dienos terminas rugsėjo 3 diena. Labai perspektyvus, labai aiškus problemų e, mastas ir šis, e, ši tema tikrai plėsis ir lab, ta, bus svarbi žemės ūkio srityje, kaip sakė pranešėjai ir ponas Ausling, nes reikia naudotis naujomis technologijomis, geresnių rizikos valdymų ir apskritai geresnių valdymų e, gambės procesų. Taigi baigėme šitą temą ir dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto, kur nuomonės referentas yra ponas e, Būdu. Na ir taupydamas laiką, nebepristatysiu šito darbo tvarkės punkto, bet iš karto suteikiu Jums žodį ir kalba eina apie bendrus reikalavimus. Taigi prašome. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. E, man tai čia yra viskas aišku. Mes kalbame apie pasiūlymą dėl reglamento, e, kuris turėtų pakeisti 2014 m. reglamentą 1303 e, E, dėl e, struktūrinių ir sanglaudos fondų. E, pradė, norėčiau pasakyti pradžioje, kad, kad šitas naujas reglamentas bus taikomas iki 2020 metų ir ne vėliau. Ir mm, tai yra labai svarbu, nes kilo tam tikrų nesusipratimų dėl to, kaip E, yra paaiškinta komisijos memorandume. Komisija nori 6 e, procentus iš e, lėšų iš socialinio fondo, žuvininkystės fondo perkelti būtent į, į tą sumą struktūrinėms reformoms, skirti tą sumą e, struktūrinėms reformoms. Ir ši suma turėtų būti panaudojama specifiniams prioritetams. Komisija siūlo e, 22 e, straipsnio 1a dalį ir 22 straipsnio 8 dalį bei 23 A, straips, 23 e, straipsnio A, A dalį taikyti, kur yra kalbama apie sanglaudos politikos e, prioritetus ir kad šitie straipsniai būtų pakeisti taip, kad būtų galima minėtas lėšas naudoti struktūrinėms reformoms. Aš norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas e, Mm, regi komitete, o regi komitete, komitetas yra atsakingas, e, pasisakė pasisakė už tai, kad e, e, šitos lėšos iš veiklos lėšų rezervo nebūtų perkeltos struktūriniams e, programoms, struktūrinių reformų programoms. Struktūrinių reformų programos yra labai svarbios, bet man atrodo, kad suinteresuotos šalis ir vietos institucijos turėtų tikėtis, kad 6 procentai iš veiklos lėšų rezervo galėtų būti skirtos projektams, e, kurie yra jau suplanuoti. O kitoks naudojimas šitų lėšų galėtų pakenkti žemės ūkio e, ir kaimo plėtros projektams. Aš kalbėjau su ponu Nistelroj ir su e, Regi e, komiteto atstovais ir mes sutarėme atmesti šitą komisijos pasiūlymą. Ponas Tegas prašė žodžio, prašom jums. Eh, é evidente que estamos a falar de uma proposta que. Mes čia kalbame apie pasiūlymą, kuris yra visiškai nevykęs. E, net ir regi komitetas taip vertina ir net ekspertai, kurie nagrinėja šį klausimą. Iš tiesų reiktų atmesti šitą pasiūlymą. Mes stebime, kas. E, mes e, išanalizavome šį pranešimą ir nutarėme tikrai, kad reikia atmesti šį pasiūlymą, nes šitas nereiktų leisti veiklos lėšų rezervo e, lėšas naudoti kitiems tikslams, negu numatyti struktūrinėme fonde. Ir mes palaikome e, pranešėjo nuomonę. Daugiau šaučio niekas neprašo. Ir dabar kreipiuosi į komisijos atstovą. Prašyčiau labai trumpai. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasakyti, kad apgailestaujame dėl nuomonės projekto, kuris mūsų nuomonė praleido kai kurias galimybės, kad kai kurios valstybės narės galėtų pasinaudoti struktūrinės reformos atveju, nes jos yra labai reikalingos, jos yra susijęs su, su bendruoju ekonominiu valdymu ir sanglaudos politikos įgyvendinimu. Aš e, norėjau visų pirma pabrėžti labai aiškiai, kad šis pasiūlymas neturi poveikio, jokio poveikio žemės e, ūkio plėtros finansavimui. Ir jis yra susijęs su regionų plėtros e, fondu, sanglaudos fondu ir, ir manau, kad ir nuomonės projekte yra tokių frazių, kad tai tiesiog paliečia kaimo plėtros fondą, bet iš tikrųjų taip nėra. Antras dalykas, aš taip pat suprantu iš to, ką sakė pranešėjas ir kiti pasisakiusieji, kad yra principiniai prieštaravimai šitam pasiūlymui. Aš čia galiu prabrėžti, kad komisija numačiusi visai lės saugiklių, kurie yra neprivalomi, kur nėra prievalės tai daryti. Bet kuri valstybė narė nori pasinaudoti tuo, turi sutarti su atitinkama partnerystės programa, nes visi E, fondai yra programuose. Taigi negali būti taip, kad valstybė nariai vienašališkai nori, pavyzdžiui, išimti finansavimą iš programos ar iš regiono, nes šitas finansavimas jau yra paskirtas pagal programas. Ką mes norim padaryti su šito pasiūlymu? Tai užtikrinti, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti finansavimu, kurios yra skirtas e, struktūrinėms reformoms ir kad jos galėtų tai padaryti tai būtų naudinga. Būtų labai gaila, jeigu kuri nors valstybė norėtų tai padaryti ir galėtų atlikti struktūrinės reformas ir jei tai būtų užkirstas kelias, jeigu negalėtų pasinaudoti minėtą galimybę. Jau dabar galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Portugalija išsakė susidomėjimą šią mintimi, kad būtų galima pasinaudoti E, fondai struktūrinėms reformams ir jeigu yra keičiamos aplinkybės, tai valstybės narės, tokios kaip Portugalija, negalėtų tais fondais pasinaudoti, o tai būtų praleista galimybė. Galiausiai mūsų mintis yra na, pasinaudoti tuo kaip bandomuoju projektu laikotarpiui po 20, 20 metų ir komisija siūlo išplėstinę, išplėstą versiją e, kaip struktūrinė formų paketo dalį situaciją po 20 metų. Tuomet mes galėtume išmokti pamokas iš dabartinio laikotarpio, kad būtų mažiau klaidų po 20, po 20 metų. Ačiū. Labai dėkoju. Ponas Buda.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 dabartinės investicijos jos vyksta ir e, jau jos, jeigu bus perimtos lėšos, e, jos galės įtakoti dabar vykstančius projektus. Taip pat nepamirškime, kad yra e, specialus fondas e, kriziniams situacijoms ir niekada ne, iš to fondo nebuvo panaudotos lėšos, kai atsirasdavo tos krizinės situacijos. Iš tiesų visi nori, kad e, valstybėms narėms e, sektųsi geriau, bet kai mes kalbame apie jau vykstančius projektus, tai iškyla grėsmė, kad jiems pakenks šita nuostata. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū. Pakeitimus galima pateikti iki e, rydienos, iki 13 valandos. Dabar galime baigti šito darbo tvarkės punkto svarstymą. Dėkuoju parlamento nariui, dėkuoju komisijos atstovui. O dabar žodis ponai Franagen. Na, aš atsiprašau, tik tai greitai vykdas klausimas, kaip komisija pateikė pristatymus, e, prezentaciją šį rytą, tai kada kokiu, kada, kokiu greičiu, kad, kad, kada bus galima pasinaudoti. Na, ir yra kalbam, bet neaišku, kada tai bus. Ir tai yra agri svetainėje. Kas, kas, kas buvo šį, vytą, šį rytą, bet tai klausimas, kada mes galėsim turėti prieigą, nes žmonės nori pamatyti. Jūs kalbėjote apie pono direktorius pre, pre, prezentacijas, tas pirmasis dvi iš ryto, kur buvo jas, jos bus e, prieinamos, e, labai greitai jos bus svetainėje. Taigi dabar labai greitai periname prie 21 darbo turkės punkto, tai yra agrikomiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas. Yra vienas paaiškinimas, turėčiau čia aš paaiškinti, Aš sakiau, esu pasisakęs už tai, kad mažesnės grupės turėtų galim, daugiau galimybę, prieigos galimybę e, gauti pranešimus, kad būtų galima keistis, na, ir kad ekspertai išsakytų savo nuomonę, kad būtų, na, visuomet būtų atstovas, ekspertų, kuris dalyvautų. Ir taip pat kalbėjau apie tai, kad ekspertų tarpė būtų ir moterų. Taip, tokia buvo mano nuomonė, mano pastaba. Na, tai nebuvo kažkokio koordinatorių e, projekto dalis, bet, na, aš negaliu pasakyti, kad aš primiktinai reikalavau, bet tai netapo reikalavimu Čia nebuvo koordinatorių sprendimo priimta, bet aš tokią nuomonę išsakiau, aš ją remiu ir mm, toliau ją skatinsiu. Toliau ją siūlysiu per koordinatorių posėdžius. O dabar suteikiu žodį poniai Aguliera. Sí, yo creo que sería importante, presidente, hacer eso para. Taip, aš manau, kad e, labai svarbu buvo tą padaryti ir tai buvo gera mintis. Mm, norėčiau tikrai pritarti jūsų ką tik išsakytiems žodžiams. Viena kita frakcija jau buvo pateikusi panašių pasiūlymų ir jų tikslas buvo suvienodinti moterų ir vyrų teisės ir jų dalyvavimą išlyginti. Aš norėčiau pakalbėti ir apie koordinatorių susitarimą šioje srityje, kalbant apie žemės ūkio politiką. Mano regionas yra vienas iš gražiausių pasaulyje, bet bendroji žemės ūkio politika svarbi ir jam. Šalyje reikėtų žemės, reikia ūkininkams taikyti vienodas galimybės ir vienodas sąlygas Kadangi dabar kalbam apie žemės ūkio politikos ateitį ir kiekviena šalis turi savo modelį, mums reikia geresnio interesų tarp atskirų valstybių išlyginimo. Ispanijos situacija iš esmės neturi nieko bendro su Bavarija. Nors Bavariją aš irgi mėgstu. Bet reikia kažkaip atsižvelgti į tuos skirtumus, reikia dėl to taisyti žemės ūkio politiką, reikia atsižvelgti į skirtumus, kurie egzistuoja ir tų skirtumų pagrindų sukurti pusiausvyrą. Uh, Jeigu mes net regione tokios pusiausvyros negalime sukurti, tai mes, vadinasi, ignoruojame ir įvairovę. Tada mūsų susitarimai netenka prasmės ir juos reikia iš naujo peržiūrėti. Aš manau, kad įvairovė, diversifikavimas yra vienas iš svarbiausių mūsų diskusijų aspektų. Pone Maginės, ačiū. Tikrai abiem šiais klausimais jūsų komentarai yra labai teisingi tiek regionų atstovavimui, atstovavimo požiūrių, tiek ir lyčių lygaus atstovavimo požiūrių jums visiškai pritariu. Pone Des, jums žodis. Dėkoju, pirmininkė. Pranešėja kolegė Herans iš Ispanijos ir jis siūlė Ispanijos mokslininką, kuris atsisakė dalyvauti. Mes pasiūlėm Jozefo Millerio kandidatūrą, jis yra labai patyręs ekspertas ir tikrai atsižvelgs ir į pietų kraštų interesus. Jozef Milio yra Balo de Castro geras draugas, kurį mes iš jų išseniau pažįstame. Taigi esu įsitikinęs, kad jis pateiks labai svarbių, labai įdomių pranešimų Ir mes, kaip viena didžiausių ES šalių, dar lygi šiol neturėjom jokių ekspertų iš savo pusės, todėl labai gerai, kad dabar taip šita kandidatūra yra iškelta ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite jai pritarti. Ačiū. Pačiu, prašom kolegę Gilerą atsakyti. Taip, nežinau, ar tai tiesa, ar, ar, tai, ar tai gerai, ar negerai o gal ši tema apskritai pernelyg greitai yra išsprendžiama. Juk mes kalbam apie būsimą žemės ūkio politikos ateitį, apie visuomenės požiūrį ir nenorėčiau tikrai mm, nekreipti dėmesio į tai, ką jūs pasiūlėte, bet būtų gerai, kad tokia ekspertė būtų moteris. Nebūtinai kita ta šalis, iš kurios tas ekspertas ar ekspertė bus kilusi, turėtų būti Ispanija. Tikrai ne. Bet šis asmuo, šita kandidatūra neturėtų būti vienintelė. Galbūt kas nors galėtų pateikti dar kitą kandidatūrą tam, kad mes turėtume šiokios tokios įvairovės. Mums šioje srityje reikia tiesiog elgtis kitaip ir elgtis geriau, negu kad tai buvo praeitėje. Manau, kad šis pasiūlymas yra labai protingas, sako kolega Flanagan. Pirmiausia, tak. Na, gerbėmiai, taip, sprendimą priėmė dokumento autoriai. Aš taip pat labai noriu ir labai stengiuosi, kad būtų atstovai ekspertų grupėje ir nu, iš šiaurės, ir iš pietų, ir iš naujų senųjų valstybių narių. Jeigu kalbėsime apie tą padalinimą ir taip pat moterų skaičius, na, būtų gerai, kad Pone Garcija yra e, nuomonės referentė e, šito pagrindinio pranešimo rengėja. Ir jeigu galima, tai turėtų būti sprendimas priimtas, asmenys informuoti reikėtų koordinatoriai priimti sprendimą, kad priimtų sprendimą, tai yra jų kompetencija, čia tikrai didelė, didelė, didelė našta ir reikėtų taip pat komitete svarstyti, taigi atsižvelgiam į ponė Stagilgero e, nuomonė, ponė Flankan ir ponė Maginės tam pritarė. Taigi mes turėtume būti jautresni šitai problem, problemai ateityje. Dėkuoju, ponė parlamentarė, aš apie tai taip pat dažnai kalbu ir manau, kad visi čia gali patvirtinti ir jūs, ir jūsų koordinatoriai. Tai jeigu tai būtų priimta, ir patvirtinta, tai mes tikrai baigtume to punkto svarstymo ir atsižvelgiant į ponios Agalierą pasiūlymą, kad šiuo metu turėtume dar labiau laikytis tam tikrų taisyklių, reikalavimų, jos yra akivaizdžios, bet na, ne visuomet e, įgyvendinamos. Labai nuoširdžiai Jums dėkoju. Dėkoju už darbingas dvi dienas, dėkuoju visiems, e, linkiu geros popietės, laimingai grįžkit namo ir dar kartą visiems dėkuoju. Dėkui visiems.